Ja, liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, liebe Mėly kolegos, tikrai. Atsiprašau, kad vėluojame, kilo um, problemų su sveikata mūsų pirmininkiai, Atsiprašau taip pat, kad anksčiau negalėjau atskubėti, nes turėjau kitų įsipareigojimų, privalėjome pradėti vėliau, e, niekaip negalėjome to išvengti, sekretariatas nėrėsi iš kailio, bet nieko nepavyko padaryti. Taigi atsiprašau dar kartą. Na, dabar reikia pradėti galiausiai nagrinėti mūsų darbų tvarkė. 31 klausimas, e, derosa pranešimas. Visuotinės svarbos socialinių paslaugų ateitis. Ponas Derosa pateikė savo pranešimo projektą. Pirmą kartą keisimės nuomonėmis dėl jo. Ir prašau, kolegė, e, pristatykite, kolega, pristatykite savo pranešimą. Dėkuoju pirmininkė, iš tikrųjų ne jūsų čia kaltė, kad vėluojame. Atsitinka tokių sutrikimų mūsų darbe karts nuo karto. E, šiame pranešime kalbame apie visuotinės e, svarbos socialinių paslaugų ateitį. E, tokios paslaugos iš esmės yra Europos socialinio modelio kertinis akmuo. Taip pat pranešime mes pripažįstame, kad kol kas nepavyko man visiškai sureguliuoti, kaip ES saveikauja su valstybėmis narėmis e, užtikrinant tas socialinės e, paslaugas, e, ypač atsižvelgiant į tai, kad tos paslaugas yra e, ne tik vartotojams svarbios, bet ir verslui, e, socialiniai kokybei e, mūsų visuomenės, e, gyvenimo kokybei. Tai e, demonstruoja daug mokslinių e, tyrimų, kuriuos tarp kitko atliko ir Eurofund organizacija. Taigi, pranešime žiūrime, kokia yra šio laikinė padėtis ir kaip galime žengti pirmin geriau užtikrindami aukštos kokybės socialinės paslaugas. E, bent jau kiek aš girdžiu ir bent jau nuo to laiko, kai aš čia dirbu, vyksta ilga diskusija dėl visuotinės svarbos e, paslaugų, tiek ekonominių, tiek neekonominių paslaugų. Socialinės tokios paslaugos gali būti ir ekonominės paslaugos, ir neekonominės visuotinės svarbos. Paslaugos visada išliks dar diskusijų dėl to, kur čia turi ta skiriamoji linija eiti ir kiekvieną atvejį matyti reikės tartis atskirai. Paskutinį kartą apie tai kalbėjome 2007-aisiais, kai svarstėme Ferrero pranešimą. Ir tame pranešime vieni svarbiausių iš dalykų buvo surenkti tokį dvimetį forumą, kuriame galima būtų reguliariai svarstyti tai, kas vyksta šiame šioje srityje. Ir iš tikrųjų, pirmininkant Belgijai e, įvyko e, toks forumo e, posėdis, e, jo išvada yra 15 rekomendacijų dėl visuotinės svarbos socialinių paslaugų ir aš ketinu įtraukti tas rekomendacijas į savo pranešimą. Aš taip pat atsižvelgiau į suinteresuotųjų šalių nuomonės, jų yra didelė įvairovė ir iš pilietinės visuomenės, iš draudimo bendrovių, vietos valdžios, netgi verslo organizacijų, su kuriomis teko man kalbėtis ir e, perimti jų nuomonės. Buvome surengę, žinoma, ir klausimus, specialius klausimus šią temą. Taigi, e, remdamas pranešimą, aš e, užėmiau tokią pragmatinę poziciją, nesiekiau jokiais būdais suskaldyti parlamento, kai kalbama apie visuotinės svarbos socialinės paslaugas. E, ieškojau bendro sutarimo, bendro konsensuso tarp visų trijų, visų trijų institucijų tarybos, komisijos ir parlamento. Pagrindinės naujos aplinkybės, kurios išryškėjo yra visų pirma ekonominė ir bankininkystės krizė, kuri mūsų užgriuvo 2008 metais. E, iš vienos pusės e, sudavė didelį smūgį tą krizę tokiams paslaugoms, antra padidino jų poreikį. Tad e, čia mums reikia galvoti, o kaip spręsti tą myslę. Ir aš savo pranešime pateikiu tam tikrų pasiūlymų, kaip mes galėtume tą klausimą spręsti. E, kita nauja aplinkybė ir mano manimu teigiama aplinkybė yra Lisabonos sutartis, kurioje dar kartą akcentuojama, kad mes siekime sukurti socialinę rinkos ekonomiką, išvystyti europinį socialinį modelį, užtikrindami, kad socialinė politika atsispindėtų visose mūsų politikos rytise. Tai parašyta devintajame straipsnėje. Trečias straipsnis, žinoma, aprašo, o kokios Europos mes siekiame, kad ten kalbama apie konkurencingą, veiksmingą rinką, kadangi visa tai yra pagrindas to, ko mes siekiame. Na nu, ir žinoma, yra 14 straipsnis, kur kalbama apie galimybę, kad ES galėtų siekti tam tikros pagrindų, e, tam tikro pagrindų reglamento E, visuotinės svarbos socialinių paslaugų srityje. E, žinoma, pripažįstama, kad valstybės narės turi kompetenciją e, apibrėžti, kokios yra tos paslaugos, jas apibrėžti ir, žinoma, teikti jas taip, kaip jos pačios galvoja esant reikalinga. Žinoma, yra tam tikrų nuostatų, kurias tas teisės bent šiek tiek varžo. Pavyzdžiui, e, kai kalbam apie e, pirkimų taisyklės, viešųjų e, pirkimų taisyklės, jos gali kelti tam tikrą konfliktą tarp vietos valdžios, ar kokios e, vyresnės, aukštesnės valdžios institucijos, kurios gali ginčytis, o kaip geriausiai užtikrinti, kad tos visuotinės svarbos paslaugos būtų teikiamos. E, Teisingumo teismas yra priėmęs nemažai sprendimų, tame tarp ir Altmark sprendimą, kuris e, tarkime, kalba apie socialinio būsto teikimą ir kur kalbama apie tam tikras viršutinės ribas, apie tas sąlygas, kaip tą socialinį būstą teikti ar labdaros būdu e, ir, ir kam jisai turėtų būti skiriamas tiems, kuriems labiausiai reikia, ar dar kitaip ir taip toliau. Taigi daug klausimų, kuriuos dar reikėtų spręsti. Taigi, kaip e, sakiau, aš bandžiau pažvelgti į viską pragmatiškai. Ir pavyzdžiui, aš neįtraukiau, nors ir būčiau linkęs tai padaryti ir aiškinamajame rašte aš rašau apie tai. Aš, pavyzdžiui, neįtraukiau e, į savo pranešimą, kad reikia kažkokios pagrindų direktyvos reglamentuojančias visuotinės svarbos socialinės paslaugas nes tai galėtų e, sukelti ginčių ir tame ginčia aš galėčiau laimėti, gal galėčiau ir pralaimėti. Galima būtų sakyti, kad tai prisidėtų prie aukštos kokybės visuotinės svarbos socialinių paslaugų teikimo. Bet e, aš verčiau susitelkiau ties tomis problemomis, kurios iškyla suinteresuotoms e, šalims ir pabandžiau aprašyti, kaip geriausia tas problemas spręsti praktiškai. Jokiais būdais aš čia nesiekiu e, būti tobulas ir e, neprisijimu savo tokio vaidmens, e, esu visiškai atviras visokiausiems pasiūlymams. Nors antra vertus, viskas turi atsiremti į sutartis, nes jos yra pagrindas viso to, ką mes čia darome. Dar vienas dalykas, kurį aš akcentuoju, stipriai akcentuoju, yra štai koksai. Įvyko trečiasis socialinių Mm, paslaugų forumas. Ir e, vienas iš mano pagrindinių pasiūlymų po dviejų metų surenkti ketvirtąjį tokį formą ir aš manau, kad mūsų komitetas čia galėtų būti vienas iš svarbesnių veikėjų šitoje srityje. Akivaizdu, kad gali būti ir visokių kitokių idėjų ir minčių. Aš tikrai tikiu, kad reikia mums kažkokio mechanizmo, kuris leistų išlaikyti dinamiką, sprendžiančios klausimus, išlaikyti pagreitį, kad reikėtų mechanizmo, kuris leistų susivokti, kur mums reikia daugiau pažangos. Ir todėl aš ir galvoju, kad reikalinga būtų kažkokia daugia šalė darbo grupė suinteresuotų e, šalių, darbo grupių, tai galėtų būti ir komisijos generalinių direktoratų, pilietinės visuomenės, vietos valdžios atstovų, e, e, žmonės, galbūt per regionų komitetą juos pasikviesti. Bet principas čia būtų toksai, kad turėtų būti mechanizmas, kuris būtų skaidrus, kuris remtųsi atvirumo principu, kuris leistų visus suinteresuotusius sukviesti į vieną vietą, kelti klausimus ir svarstyti, kaip galima būtų tas problemas spręsti ir siekti pažangos. Ir ta darbo grupė, kurią aš kalbu, būtų atskaitinga tam ketvirtajam forumui, kuris sureng, bus surenktas po poros metų. Ir čia aš nesileidžiu į ideologinės diskusijas, tiesiog ieškau praktinio būdo žengti pirmin piliečių labai, piliečių, kuriems reikia tų paslaugų, verslui, kuriam reikia tų paslaugų. Nėra nei vieno verslo, kuris nepriklausytų nuo aukšt, auk, aukštos kokybės švietimo paslaugų. Visi suinte, suinteresuoti turėti prieigą prie aukštos kokybės e, sveikatos paslaugų, transporto paslaugų. E, tai yra paslaugos, kurios yra esminės. Kažkas šiandien ryte minėjo, kad e, augimo varomoji jėga, pagrindinė varomoji jėga yra privačios investicijos su tuo per daug nesiginčiu, bet aš taip pat sakau, kad vis tik visuotinės paslaugos yra tas motoras e, ar variklis, tuo tarpu, kai privačios investicijos yra tas kuras ar dizelinis kuras, kuriuo tas variklis maitinamas. Taigi aš akcentuoju visuotinio valstybinio sektoriaus vaidmenį ir taip pat privačių investicijų atitinkamą vaidmenį E, kuriant darbo vietas ir e, pateikiant e, tuos produktus ar paslaugas, kurių reikia visuomeniai. Taigi, aš darau nuorodą į tam tikrą laisvanorišką kokybės kriterijų sistemą, kalbu apie tai, kaip ji galėtų būti sudaryta, kaip ji galėtų būti tobulinama, Pabrėžiu, kad tai turėtų būti laisvanoriška sistema. Ji galėtų pasitarnauti ir ten, kur kol kas mažai apie paslaugų kokybę galvojama, bet galbūt taip pat ir ten, kur reikia tobulinti jau dabar esamas paslaugas. Aš kalbu čia e, apie tai, kad reikia atsižvelgti ir į socialinius, ir į kokybės kriterijus, kada uh, paslaugas yra teikiamos. Ne vien tik tai e, kalbėti apie kokybę tiems, kurie dirba paslaugų srityje, bet ir tiems, e, kurie naudojasi jomis. Ir čia aš turiu galvoje e, visas paslaugas. Ir privačiai teikiamas, ir valstybiniu mastu teikiamas. Ir kas beteiktų, tas paslaugas, e, ar valstybinė įmonė, ar privatus teikėjas turėtų atsižvelgti ir į socialinį aspektą, ir į tų paslaugų kokybę. Taigi, lauksiu platesnės diskusijos ir labai tikiuosi plataus sutarimo dėl pagrindinių problemų, nes mums labai svarbu žengti į priekį, siekti pažangos, kai galvojame apie visuotinės svarbos socialinių paslaugų ateitį. Dėkui. E, Dankui. Ačiū mūsų pranešėjui. Dabar šešėliniai pranešėjai. Pone Regina Bastos pirmoji pasisakys. Prašom. Obrigada, senhora Presidente. Eh, vou eh, tentar. Ačiū, ponė pirmininkė. Pabandysiu kalbėti trumpai ir aiškiai. Iškart norėčiau pasveikinti pranešėją e, pona Derosa, parengus gerą pranešimo projektą. Tikrai džiaugiuosi, kad jis laikosi e, pragmatiškos strategijos ir požiūrio. Akivaizdu, kad ši tema gali iššaukti tam tikras ideologinės diskusijas, nesutarimus. Džiugu, jog pranešėjai pavyko aistras nuraminti. Regime, kaip galime daug e, paprasčiau atskleisti tai, ko mums reikia šiais sunkiais ekonominės ir finansinės krizės laikais. Tikrai pritariu jog visuotinės svarbos socialinės paslaugos yra nepaprastai svarbios e, teritoriniai ir socialiniai sanglaudai, svarbios kiekvienam piliečiui, socialinė pagalba, e, energetikos infrastruktūra, švietimas. Tai akivaizdžios e, dalis sudarančios mūsų piliečių gyvenimo kokybę. Ir visa tai turi užtikrinti socialinių paslaugų e, sektoris. Tačiau šis sektorius tuo pat metu e, yra tiesiogiai pavaldus valstybėms narėms ir regiono e, valdžios struktūroms. Žinome, kad šis rytis patenka į valstybių narių kompetenciją jos yra artimos piliečiams, tas ir neišvengiama, bei sakyčiau netgi privaloma. O Europos įsikišimas e, čia nėra e, visuomet pagėdautinas, nebent toks, kuris e, užtikrintų didesnį teisinį skaidrumą ir saugumą. Pagrindų direktyva, kuri Nu, mato visuotinės svarbos socialinių paslaugų sričiai kokybės ir kitokius reikalavimus būtų gal ir gera mintis. Taip pat reikia kalbėti apie visuotinės svarbos socialinių paslaugų prieinamumą. Ir akivaizdu, kad tokias problemas geriausia gali spręsti nacionalinės ir vietos valdžios lygmenis. Šiuo metu kovome su krize ir pranešėjas atkreipė į tai dėmesį. Ir dvi svarbios gairės buvo paminėtos po septintųjų metų Ferreiro pranešimo reikės paslaugoms ypatingo dėmesio, būtent dėl krizės. Ir turime naująją sutartį, kuri akcentuoja būtinybę kurti socialiai orientuotą rinkos ekonomiką ir uh, Jis suteikia mums galimybių peržiūrėti šią sritį, pakeisti jos reglamentavimą pagal 14 straipsnį. Taigi reikia toliau elgtis pragmatiškai. Negalime jau iš anksto valstybėms narėms primesti, kaip jos organizuos visuotinės svarbos socialinės paslaugas. Negalime mes jau nustatyti labai griežtų ir nekeičiamų taisyklių, kaip organizacijos, viešasis, privatusis sektorius tokias paslaugos turės teikti. Mes turime atsižvelgti į išsakytą susirūpinimą ir užtikrinti, kad jis būtų visuotiniai prieinamos, e, aukštos kokybės, o mintis sukurti darbo grupę su suinteresuotojų pusė atstovais yra įdomi. E, pateiksime keletą pakeitimų, kuriuose atspindėsime pragmatinį požiūrį. Norime pabrėžti, kad visų valstybių narių piliečiai turi e, turėti teisę į aukštos kokybės socialinės e, paslaugas ir kad jiems vis dažniau tenka tokiamis paslaugomis naudotis. Ačiū. Dėkui. Karima Deliai, žaliųjų šešinė pranešėja dabar, prašom. Je voudrais euh, remercier euh, M. De Rosa pour euh, son Norėčiau padėkoti ponui De Rosa už jo atliktą darbą. Jis savo pranešime tikrai apžvelgia pagrindinius dalykus, kurie buvo aptariami ir visuotinės svarbos socialinių paslaugų forume. Norėčiau atkreipti dėmesį į keletą dalykų. Visų pirma, turime būti atsargus ir užtikrinti, kad valstybės narės išlaikytų dabartinį biudžeto lygį skirtą visuotinės svarbos socialiniams paslaugoms. Valstybės narės turi įsipareigoti išlaikyti tokį patį biudžetą, kuris iš esmės metams, e, kurio poreikis metams bėgant nekinta. Manau, kad finansuojant šias viešasias paslaugas svarbus vaidmo galėtų tap, tekti finansinių sandorių mokesčiui. Be to turėtume labai atsargiai taikyti kriterijus, ypač kokybinius e, socialinius ir aplinkosaugos kriterijus. Mano nuomonė, tokie kriterijai turėtų būti privalomi vykdant viešuosius pirkimus. Taip pat reikėtų pripažinti, kad visuotinės svarbos socialinės paslaugos funkcionuoja remiantis ne į rinką orientuotą logiką. E, tos paslaugos turi tenkinti socialinius poreikius. Jos yra jos nėra grindžiamos rinkos ekonomika. Ir piliečių gerovė priklauso nuo lygios vienodos prieigos prie šių paslaugų. Taip pat norėčiau pakalbėti ir apie įvairių viešųjų valstybinių institucijų bendradarbiavimo teisinius aspektus. Kalbant apie socialinius kokybės veiksnius, labai svarbu atkreipti dėmesį į tam tikrus dalykus, pavyzdžiui, darbuotojų lygias teisės. Taigi, kodėl mes nagrinėjame šį klausimą? Mes su šiuo klausimu dirbame jau kurį laiką. Ir manau, kad pagrindinis kylantis klausimas yra, kas bus daroma po šio pranešimo, kokių apčiopiamų rezultatų mes norėtume duoti savo piliečiams. Būtent tokį klausimą turėtume šiandien kelti žaliųjų frakcijos vardu pasistengsiu pateikti aiškių atsakymų šios klausimus, teikdama pakeitimus. Dar yra norintysis pasisakyti ponas Faber. Prašom. Děkuji. Já mám obavu, aby se z té zprávy, kterou... Děkuji, pirmininkė. Man susirūpinimą kelia tai, kad e, šis pranešimas, kurį parengė ponas Derosa, netaptų pernelyg abstrakčių dokumentų. Nes visiškai aiškiai turime pasakyti, kad e, paslaugų privatizavimas neišvengiamai veda prie jų suprastėjimo. Okay. Vielleicht versuchen Puedo Sie einfach nochmal jetzt anzufangen und wir hören mal, ob alle es okay Again. ist. Dobře, chci upozornit na to, že privatizace. Taigi dar kartą pakartosiu. Atkreipiu dėmesį į tai, kad eh, tokių eh, svarbių paslaugų privatizavimas veda prie jų uh, suprastėjimo ir kad e, nuo to visų pirma kenčia pažeidžiamiausi žmonės. E, privatizavimo banga, kuri prasidėjo Junktinėje karalystėje, visada pablogino žmonių situaciją. Todėl nenorėčiau kad e, šis pranešimas e, neliktų vien tik tai kažkokiu visiškai abstrakčiu dokumentu be jokio, jokio turinio. Euh, euh, Pane Moran, ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti kolegai Verosai už atliktą darbą savo nuolatinėje darbo grupėje, kur dirbame draugė su Europos profsąjungomis. Turėjom progą padiskutuoti šiais klausimais. Ir tiesą sakant, diskusija buvo pakankamai turininga, karšta. E, dokumentas ją atspindi. Aš Noriu sugrįžti prie to, ką paminėjo ponė Bastos ir, ir gal ir kiti. Turime būti labai atsargus europinių lygmenių. Neturime kiekvienai valstybėje nariai nurodinėti, kaip jie turi elgtis. Čia turime ieškoti pusiausvėros. ir negalime tikriausiai valstybėms narėms grasinti, kad jeigu kas, e, mes imsimės europinių priemonių. Be abejo, būtent valstybės narės e, turi organizuoti tas visuotinės svarbos socialinės paslaugas. Bet čia vėlgi turime būti atsargus. Turime sutarti, kad visuotinės svarbos socialinės paslaugos turėtų būti teikiamos tiek miestų, tiek kaimų bendruomenėms. Jau turėjau progą pakalbėti apie tai su pranešėju. Bet vėlgi turime elgtis atsargiai visose sektoriuose, visose srityse. Neturime bandyti daryti spaudimo, nes tai gali atnešti blogų pasiekmių Europos piliečiams. Ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį komisijos atstoviai ponia Končeta Kontrera. Prašom, žodis jums. Thank you. I would like first of all to congratulate. Ačiū. Norėčiau pasveikinti ponę De Rosą už labai, su labai įdomiu e, ir išsamiu e, pranešimu. Labai išsamei išanalizuotas socialinių paslaugų sektorius, atsižvelgta į vairiausių suinteresuotojų pusių interesus, Komisija su dideliu susidomėjimu seka diskusijas dėl šio pranešimo. Aišku, visuotinės svarbos socialinės paslaugos yra Europos visuomenės pagrindas. Ir kaip pažymėta mūsų 7 metų komunikate, nustatėme tokių paslaugų e, organizavimo principus ir kriterijus. Šios paslaugos yra skirtos visai visuomenė ir turi būti atitinkamai teikiamas tiekiamos. Komisaras Andor nekarta e, pabrėžė, kad tokios paslaugos yra ne išlaidos, o investicija į ES ateitį. Džiugiuosi, kad ši idėja buvo perimta pranešime. Tikiuosi, kad e, dėl šio klausimo pranešės e, ras konsensusą parlamente. Norėčiau priminti, kad Socialinės paslaugos, or, jų organizavimas, finansavimas yra e, pagrindė valstybių narių kompetencijoje, tačiau komisija padeda joms užtikrinti, kad tokios e, paslaugos būtų aukštos kokybės, prieinamos kainos ir teikiamos efektyviai. Taigi mes e, vadovaujame darbui socialinės apsaugos komitete, kur rengiame savanorišką kai teikiamas e, socialinės paslaugas Europoje ir kaip ponas Derosa pažymėjo, mes norime, kad tas savanoriškas socialinių paslaugų pagrindas būtų primtas Europoje. Žinoma, mes galime dirbti per viešojo pirkimo taisyklės, per įvairiausius standartus, kad tokios paslaugos e, būtų aukštos kokybės ir teigiamos visur vienodai gerai. 2007 metais komunikatas buvo paskelbtas ir taip pat mes e, pabrėžėme būtinybę e, bendrauti su visuomenė, suteikti galimybę piliečiams užduoti klausimus, o dabar rengiame vadovą, kuris nustatė nustatys taisyklės e, mano minėtoms sritims, kaip kad pavyzdžiui vidaus rinkai. Taip pat rinksime įvairiausius mokymus vietos valdžiai, kad ji galėtų lengviau taikyti europinės taisyklės. Beje, pažymėsiu, kad diskusija šią temą apie rengiama labai laiku, kadangi komisija svarsto galimybę peržiūrėti du svarbius teisės aktus susijusius su, su, visuotinės svarbos socialiniam paslaugomis pagal valstybinės subsidijos ir viešųjų pirkimų dokumentai. Ir mes pradėjome didelės konsultacijas dėl viešųjų pirkimų. Buvo prieš kelias savaitės paskelbta žalioji knyga, kuri inicijavo tas diskusijas, todėl e, diskusijas čia yra labai įdomios ir matome, kad kai kurios mintis ir mūsų pasiūlymai jau atsispėjo atspindėti pranešime. Tikrai e, įdomu, dėl ko parlamentas susitars. Ir vienas aspektas, kuris tikriausiai pono deros nes, nustebins, skeptiškai esame nusiteikę galim, dėl galimybės sukurti darbo grupėje, kurioje dirbtų įvairiausi suinteresuotojų pusė atstovai. E, manytumėme, kad būtų naudingiau, pragmatiškiau pasinaudoti esamomis struktūromis. Nepritarėme nuomonė, kad dabartinės struktūros, socialinės e, pagalbos komitetas nėra pakankamai skaidrus ir nėra tinkamai ten atstovaujama visuomenė. Manome, kad tai yra geras formas diskusijoms dėl e, visuotinės svarbos socialinių paslaugų. Dirbama šio klausimu, yra skelbiami dokumentai, buvo paskelbta labai įdomi ataskaita ataskaitą, kurią cituojate savo dokumente. Manytumėte, kad šiame komitete, socialinės apsaugos komitete, reiktų toliau diskutuoti apie taisyklių taikymą, ypač atsižvelgiant į tas naujoves, kurios turėtų pasirodyti ateinančiais mėnesiais. Ačiū. Pirmininkė, dėkuoju komisijai, o dabar žodis e, pranešėjai Derosa. Prašom. Uh, thanks very much. I, I don't have... Ačiū. Nelabai ką turiu pridurti, nes manau, kad komiteto nariai turi grįžti į savo frakcijas ir apsvarstyti, kokius pakeitimus teikti. E, esu pasiruošęs e, susitikti su komiteto nariais individualiai ar mm, su frakcijų atstovais, grupelėmis. Norėčiau šiam komitetui <clears throat> pasakyti, akivaizdu, kad ir šiame komitete ir apskritai parlamente, kad ir koks geras būtų pranešimas, vis tiek būna teikiami pakeitimai. Aš tikiuosi, kad mes vis dėlto susitarsime e, dėl tokio teksto, e, kuris kažką reiš, kad nebus taip, kad šis e, šiame tekste neliks nieko, kad jis bus per daug abstraktus. Mums reikia tokio teksto, kuris praturtintų diskusijas, kad mes duotume tos naudos, kurios iš mūsų tikisi suinteresuotieji asmenys. Nes e, juk mes čia dalyvaujame bendro sprendimo procedūroje įvairiais klausimais kartu su komisija ir taryba. Labai Esu dėkingas komisijai už pareikštą nuomonę. Žinau, kad komisija prieštarauja tam, kad būtų steigiama specialioji darbo grupė e, task force, bet nemanau, kad tai yra kliūtis. Mes juk e, principas yra aiškus, reikia tam tikros institucijos, kuri, struktūros, kuri padėtų siekti e, E, pažangos. Manau, kad socialinių paslaugų komitetas, kad ir kaip atvirai jis dirbtų, jis vis dėlto vis tiek nėra pakankamai atviras ir nepakankamai įtraukia suinteresuotusius asmenys į šį procesą. Nepakanka retkarčiais atverti duris ir įsileisti tuos suinteresuotusius asmenys. Reikia dinamiško mechanizmo, reikia, kad vyktų nuolatinė sąveika tarp suinteresuotojų asmenų. Ir žinoma, galėtume į šį darbą traukti tuos žmonės, kurie paprastai dirba socialinių paslaugų komitete. Tačiau reikia dinamiško pasiūlymo ir aš manau, kad tai yra vienas pagrindinių šio pranešimo elementų. Kalbant apie pačią tokios grupės struktūrą, Nemanau, kad mes čia turėtume kažką nurodinėti. Svarbiausia, kad e, ta struktūra būtų skaidri ir atvira įvairiems dalyviams, nes priešingų atveju e, ji nepasiteisins. Vėl turėsime grupę, kuri sėdės už uždarų, grupių, e, atsiprašau, už uždarų durų, diskutuos apie kažką ir nebus daroma jokios pažangos. Taigi galime dar pasigilinti į šį klausimą. Aš jau sulaukiau atsakymų iš kai kurių suinteresuotojų asmenų, su kuriais buvo konsultuojamasi e, e, parengiamojo etapu. Yra tikrai įdomių pastabų, į kai kurias galėsiu atsižvelgti, į kai kurias ne, tačiau toks jau yra procesas. Ir taigi lauksiu pakeitimų, manau, kad galutinis terminas juos pateikti yra šio mėnesio 23 diena. Tai yra terminas gana trumpas. Ačiū. Dėkoju. Ir aš pati norėčiau padėkoti pranešėjui, visiems tiems, kurie dalyvavo diskusijoje. Dabar e, kitą savaitę, 23 kovo, yra pakeitimų pateikimo terminas paskui 13-14 balandžio per kitą posėdį aptarsime tuos e, pakeitimus, na, o 23-24 gegužės bandysime pakeitimus patvirtinti. Pranešimas turėtų plenarinėme posėdėje atsidurti birželio mėnesį. Tad tiek tada tuo klausimu, galėtume pereiti prie 32 darbo tvarkės punkto. Čia kalbame apie darbuotojų judumo ES skatinimą. Čia pranešėjas yra APP frakcijos narys, ponas Ungurianu. <clears throat> Dėkui, ponė pirmininkė, pranešime kalbama apie svarbų reikalą, nesunku tai pamatyti, kalbame apie laisvą darbininkų judėjimą jau gal dešimt metų. ES kalba apie vieningos rinkos iššūkius ir privalumus, kalba apie penkias laisvės, kapitalo, asmenų, paslaugų, prekių ir, žinoma, darbininko. Ir įdomu tai, kad iki šiol, iki pat šiandien kalbame apie laisvą darbuotojų judėjimą ir bandome susivokti, kokių čia pasiekimų pasiekta. E, komisijos komunikate labai aiškiai išdėstytos problemos, su kuriuom susiduria migrantai, darbininkai, e, ten aiškiai išdėstyta esanti padėtis. Bet e, aš pasigendu tenai priemonių, kurios galėtų švelninti tą situaciją, todėl savo pranešime aš ir pabandžiau akcentuoti pačias aktualiausias problemas ir pabandžiau pateikti sprendimus. Turėčiau pasakyti, kad e, labiausiai man kelia susirūpinimą e, bandymas paaiškinti, labiausiai aš noriu e, paaiškinti, kodėl ES neturėtų bijoti tų barjerų pašalinimo darbo jėgai nes nėra nei ekonominių, nei socialinių priežasčių, dėl kurių tuos barjerus ar trikdžius reikėtų išlaikyti. Ir čia nėra ideologiniai dalykai. Aš remiuosi griniausią ekonomiką. Yra visa virtinė ekono, e, komisijos dokumentų ir visokios informacijos, kuria aiškiai parodo, kad e, darbo jėgos judumas ES atnešė teigiamą poveikį. Todėl nėra ko bijoti, kad e, bus didžiuliai darbininkų srautai iš rytų visų pirma. Tas persikelimas į kitą šalį reikalauja iš darbuotojo papildomų kaštų. Čia eina kalba ir apie kalbą, ir apie darbo pobūdžio pakeitimą ir taip toliau. Taigi nėra taip tas lengva padaryti. Ir antra vertus, tas atvykėlis nebūtinai tampa našta. Paprastai jie tik užpildo spragas esančias darbo rinkoje. Paminėsiu e, esminius e, teisės aktus, kurie egzistuoja šitoje srityje, direktyva 30, 35 ir 36 direktyvas, kurios e, numato tam tikrus barjerus šeimų nariams ir kalba apie diplomų ir kvalifikacijos pripažinimą. Aš e, pranešime analizuoju tuos aspektus ir aš manau, kad teigiami poslinkiai čia galėtų būti įmanomi, jeigu e, galima būtų geriau suderinti nacionalinius teisės aktus su uh, europinio lygmens strategijomis. Dėl to pokalbėse su komisija mes sutarėme. Dar vienas elementas yra štai koksai laisvas e, darbuotojų judėjimas reikalauja e, labai gaudaus bendradarbiavimo tarp e, darbo politikos ir švietimo, mokesčių ir kitų politikos ryčių. Antraip atsiras visokių kliučių tiems, kurie nori pasinaudoti savo darbo teisėmis. Turiu pasakyti, kad kelia man šiek tiek nerimo tai, kaip strategija 2020 gali neigiamai paveikti e, darbuotojų judumą, tokių darbuotojų teisės. E, geografinis ir profesinis judumas e, yra ypatingai svarbus, e, jeigu norime pasiekti toje strategijoje numatytus užimtumo tikslus. Daugiau, matydėmės, reikia skirti formaliam, neformaliam išsilavinimui. Ir turime čia geriau susivokti, kas yra tikrieji mūsų sąjungininkai ir oponentai Reikia pašalinti neracionalius administracinius barjerus ir naštą. Tai štai e, trumpai e, apie ką eina kalba mano pranešime ir aš tikrai laukiu savo kolegų nuomonių ir požiūrių. Ačiū šešėliniai pranešėjai. Taigi socialistų ir demokratų vardu Vilija Blinkevičiūtė. Tikiuosi teisingai ištariau jūsų pavardę. Žymai Fesnai Vilija. Okay. <laughs> Uh, ačiū labai panui pranešėjui Pangurenu. Uh, iš tiesų pritariu uh, jo pranešimo mintim ir siūlomom priemonėm. Mes jau susitarėm, kad laisvas darbuotojų judėjimas tai yra viena iš pagrindinių laisvių mūsų ES piliečių. Ir kad čia neturėtų būti jokio e, diskriminavimo. E, ir kad e, tie darbuotojai, kurie juda iš vienos ES šalies į kitą, jie galėtų naudotis lygiai tom pačiom teisėm. Ar jos būtų socialiniai srity, e, ar jos būtų švietimo srity, ar sveikatos draudimo srity, Lygiai taip pat, kaip turi turėti tas vienas, vienodas galimybės ir jų šeimos nariai. Tačiau vėlgi, pažiūrėkim, kaipgi yra iš tikrųjų, kaip yra realybė. Deja, realiam gyvenime dar yra dažnai pažeidimų. Dar labai dažnai tie darbuotojai, kurie atvyksta iš vienų ES valstybių į kitas, yra diskriminuojami. Pirmiausia, dėl to, kad jie nemoka pakankamai gerai kalbos, nežino to šalies teisės sistemos. Pagaliau tas yra sudėtingas adaptacinis periodas ir jais yra pasinaudojama. Mokamas mažesnis atlyginimas, neturi tiek, ne, tiek socialinių garantijų. Ir kas mane labai neramina, tai kalbu iš praktikos, kadangi dirbdama Lietuvoje socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje nemažai bendravau su išvykusiai žmonėm iš mano šalies Lietuvos, kad tokiu atveju tie žmonės paprasčiausiai dirba nelegaliai arba klesti toliau šešėlinis darbas. Tai yra blogai, nes kova su nelegaliu darbu turi būti vienas iš pagrindinių mūsų tikslų. Nes tie žmonės kenkia ir savo tie darbuotojai, ir valstybė, ir visai Europos Sąjungai. Nes taip yra nuslepiami mokesčiai, nuslepiami mokesčiai. Kitas dalykas, tie žmonės neturi ir patys jokių socialinių garantijų. Taigi į šitą reikėtų matyti mums ypatingai atkreipti dėmesį ir įvertinti. Ir dar pilnai sutinku su pranešėju, kad iš tikrųjų, ar netėjo laikas mums labai atvirai padiskutuoti, ar reikalingas tas pereinamas laikotarpis laisvam darbuotojų judėjime. Patingai aš čia kalbu, na, sakykime, dėl aštuonių valstybių jau greitai baigsis tas perinamas laikotarpis, tačiau lieka Rumunija ir Bulgarija. Ir Europos komisijos paskelbtas komunikatas e, tyrimai duomenys rodo, kad Tos šalis, kurios netaikė jokių pereinamų laikotarpių, tikrai nėra nusivylę ir nesiskundžia tais darbuotojais, kurie atvyko iš naujųjų ES šalių. E, todėl tą reikia įvertinti ir tom valstybėm, kurios toliau taiko pereinamai laikotarpį, na, e, tiesiog galbūt nebijoti peržiūrėti stojimo sutartis e, ir Tai yra labai svarbu. Ir dar štai dėl ko. Todėl, kad priešingų atvejų pasigirsta tokia nuomonė ir beje gana dažna, kad ES nėra kaip viena šeima. Gaunasi taip, kad yra kaip tam tikra dvigubų standartų ES. Vienų šalių piliečiai yra kažkodėl tai įskiriami aukščiau už tos pačios ES kitų šalių piliečius. Todėl aš siūlyčiau tą labai atvirai vertinti ir juo labiau esu pateikusi raštišką klausimą e, komisarui Andorui ir turiu jo atsakymą gautą gal prieš porą mėnesių, kuris iš tikrųjų sako, kad Europos komisija irgi ragina valstybės narės peržiūrėti e, laisvo darbuotojų judėjimo apribojimus ir tiesiog atsisakyti tų, tų, tų apribojimų, nes tai būtų daug didesnė visą apimanti nauda mūsų bendram ES ekonomikos atsigavimui, e, e, finansiniam stabilumui ir realiniai žmonių geroviai. Tai kol kas tiek pastabų, bet dar vieną, vėlgi iš praktikos noriu atkreipdėmėsi, Nėra taip paprasta, kai atrodo, kad iš vienos valstybės žmonės išvažiuoja į kitą. Yra įvairių nuomonių ir mes politikai tai turim jaustas nuomonės. E, Europos, e, Europos komisijos komunikate yra pateikta, e, pateikti skaičiai procentai, kad labai nedaug žmonių, 2,3 procento gyvena kitose valstybėse, ne savo kilmės šalyje. Tai nėra daug tas 11 milijonų prie pusės milijardo bet valstybė valstybei nelygi. Kada iš tokios nedidelės valstybės, kad kaip ir mano Lietuva, išvyksta apie šimtą tūkstančių žmonių darbingų jaunų per vienus metus, susidaro tam tikra neigiama reakcija. Todėl mes turim labai rimtai Europos parlamente pagalvoti, dirbdama su komisija, su ministrų taryba, kaip formuoti tą gerąją nuomonę ir gerąją praktiką ir parodyti abipusius laimėjimus tiek, kad laimi šiuo atveju ir ta valstybė, į kurią išvyksta žmonės dirbti, mūsų šalių piliečiai, tiek ir ta, iš kurios išvyksta, kad yra bendras laimėjimas, o ne praradimas. Tai dar kartą dėkoju. Ja, vielen Dank. Äh, die nächste... Ačiū. Dabar ponė Kornelsen, Žaliųjų frakcija. Ačiū. Norėčiau padėkoti pranešėjai už e, parengtą dokumentą. Esu nepaprastai nudžiuginta 14 pastraipos, kur labai griežtai reikalaujama panaikinti laikinuosius apribojimus. Mano gimtuosiuose Niderlanduose dar yra e, apribojimų kelioms valstybėms narėms ir dėl to žmonės yra išnaudojami ir jie dirba vergovės sąlygomis, tiesiog šlikštu, kokiamis sąlygomis jie turi dirbti, vis gal dėl šitų apribojimų. Kita aspektą reiktų pabrėžti, kad reikia pažymėti, jog judumas duoda naudos, mes daug kalbame apie neigiamas aspektus, apie tai, ką blogo e, duoda apribojimai ar neduoda apribojimai. Kalbant apie Kroatiją, Niderlandų vyriausybė greičiausia prašys pereinamo laikotarpio, nors prasmės iš to ir nėra. Taigi turėtumėme atskleisti kad panašios priemonės nėra gera mintis. Taip pat atkreipėte dėmesį į tai, kas kliudo jų judumui, tačiau kai ką pamiršote. Pavyzdžiui, tos pačios lyties santokų ir partnerysčių asmenų santokų ir partnerysčių pripažinimas ir tai apsunkina lytiniams mažumoms išvykti į užsienį ir dirbti. Taip pat Jeigu žmogus pakeičia lytį, tai jam dažnai sunku gauti naujus dokumentus, kurie liudyja, kad jo lytis pasikeitė. Taip pat yra diskriminuojami žmonės, dirbantis negimtinėje. Niderlanduose mes regime daug prastos praktikos, kai pavyzdžiui e, rumunai, bulgarai ar net lenkai, o lenkai jau tampa bendriniu terminu, yra išnaudojami. Ir su tokiais reiškiniais es turi labai stipriai ir aktyviai kovoti. Taip pat, manyčiau, turėtumėme paminėti, kad šiais taupimo laikais e, valstybių narių bandymai sumažinti teisės į pensiją, į socialinę apsaugą atvykusiems žmonėms nėra gerai, kai pavyzdžiui yra e, bandoma rasti vairiausių būdų, kaip apeiti teisės į pensiją, kad, pavyzdžiui, pensiją galėtų gauti tik žmogus, kuris moka tam tikrą laiką mokesčius konkrečioje valstybėje narėje. Ir taip pat reiktų pažymėti prarastą teisę balsuoti nacionaliniuose rinkimuose, na, pavyzdžiui, dirbant užsienyje. Tas ne, tą nelengva padaryti ir net balsuoti rinkimuose į Europos parlamentą ne visuomet pavyksta žmonėms, nors gyvenant Europos Sąjungo taip neturėtų būti. Aš pateiksiu keletą pakeitimų, kurie leistų sudaryti pilnesnį situacijos vaizdą. Ačiū. Dabar Emilija Turunen, prašau. Okay, I use the same micro. Um, yes, thanks a lot. Uh... Labai Ačiū už šį pranešimą. Tik tai keletą pastabų turėčiau. Teisinga, kad susitelkėme ties e, kliūtimis judumui, bet ko gero reikėtų truputį patobulinti tekstą, kai kalbame apie tų, kurie migruoja apsaugą. Iš tikrųjų, daugelį valstybių narių migrantai yra pažeidžiami labai menkai apginami ir jų e, vadinamasis e, įdarbinimas ar darbo vietos yra labai e, antros rūšies. Tokia subdarbo rinka egzistuoja. Mes turime užtikrinti, kad uh, darbininkams atvykusiems iš kitų šalių būtų taikomas priimančios šalies darbo sąlygos. Tai e, dar vienas aspektas, e, kurį reikėtų atspindėti pranešime, dėja taip šiandien nėra ir tikrai tai nėra gerai tiems, kurie migruoja ir e, kurie atsiduria prastoje situacijoje ir uždarbio ir darbo sąlygų prasme. O šiaip pranešimas yra puikus pirmasis žingsnis, aš manau, kad jis susilauks visų komiteto narių paramos. Dėkoju. Dabar Elizabeth Moron. Ačiū, ponė pirmininkė, ir aš norėčiau padėkoti pranešėjui ponui Ungureanu už atliktą darbą. Gerai padirbėta. E, tas jo taikytas metodas yra labai e, praktiškas. E, pranešimas eina tinkama linkme. Visi mes turime Europoje remti judumą, jis yra pravartus visiems. Ir aš taip pat manau, kad turime labai konstruktyviai žiūrėti į tuos darbuotojus, kurie Europoje juda. Gal per nelyg jų saugoti nereikėtų, bet turėtume garantuoti, kad e, tas judumas būtų suprantamas kaip privalumas, kaip pridėtinė vertė, reikia įvertinti e, taip pat ir naujus įgūdžius, kurių jie įgyja judėdami, migruodami. Ar reikėtų iš naujo pradėti, klausė kalbėtoja. Taigi, e, manau, kad reikia mums skatinti e, darbuotojų judumą, tai turėtų būti, taip sakant, matoma kaip kažkas e, vertingo, turėtų nešti pridėtinę vertę. Ir judėdami žmonės e, turėtų sugebėti ar galėti įgyti papildomų įgūdžių. Vadinasi, turėtume mes ir pripažinti tuos naujai įgytus įgūdžius nes e, migruojant darbuotojams atsiveria nauji horizontai, darbuotojai mokosi derintis prie naujų sąlygų, įgyja naujų įgūdžių. Todėl vertindami e, jų įgūdžius mes turėtume į tuos papildomus įgytus įgūdžius atsižvelgti. E, Ir e, tie judumo įgūdžiai turėtų būti pripažįstami kaip kažkas teigiamo. Žinoma, nereikia kažkokio ypatingo jų apsaugos, tiesiog reikėtų pripažinti tuos naujos įgūdžius, kurie tie žmonės judėdami įgyja. Tęsime diskusiją, ponė Cimer. Ačiū. Aš savo ruoštų taip pat norėčiau nuočiačiai padėkoti už pateiktą pranešimo projektą, už jo pristatymą, tikrai puikus pagrindas komitetui toliau dirbti bei galiausiai parlamentui užimti labai aiškę poziciją šio klausimu. Visiškai neseniai perėmiau šio pranešimo uh, E, nagrinėjimą iš pono e, Higginso, kuris anksčiau buvo šešėlinis pranešėjas, tačiau buvo išrinktas į Airijos parlamentą. Taigi, aš norėčiau šiek tiek e, daugiau pakalbėti apie šį pranešimą. Be to, kas jau buvo pasakyta, reiktų paieškoti galimybių, iškelti konkrečių reikalavimų valstybėms narėms dėl to, kad būtų užtikrintas visiškas darbo jėgos judėjimas tose valstybėse narise, kur buvo taikomas pereinamojo laikotarpio priemonės, apie tai jau buvo užsiminta, tačiau įdomu yra tai, e, koks yra stiprus pagrind, teisinės pagrindas tose šalise, kad skirtingų šalių piliečiai gautų vienodą atlygį už tą patį darbą, gautų tą pačią socialinę apsaugą ir ar tie lygiavos principai iš tiesų yra įgyvendinami. Kita e, problema, e, kaip valstybės narės renka statistinius duomenis apie mm, kom, apie komandiruojamus darbuotojus, e, kadangi tokia praktika piknaudžiaujama, mokant ypač mažesnės algas komandiruotėms darbuotojams. Taip pat reiktų pažiūrėti e, e, į socialinę apsaugą ir kokią socialinę apsaugą gauna komandiruoti darbuotojai, jeigu jie kitoje šalyje lieka ilgiau nei tris mėnesius. Kalbant e, toliau norėčiau pritarti pasiūlymui dėl būtinybės atkreipti desnį dėmesį į tos pačios lyties asmenų santokas ir partnerystę. Taip pat turime pažiūrėti, ar tinkamai yra ginamos visų europiečių teisės visose ES regionuose. Tiesiog man e, krito eikis, nagrinėjant šį klausimą, kad kai kuriuose valstybėse narėse e, šis e, yra apeinamas klausimas, kai kalbama apie bulgarų ir rumunų diskriminaciją, pabrėžiama, kad nebėra išimčių ketvirtaisiais metais prisijungusiams valstybėms ir tarsi pamirštama, kad yra dvi valstybės narės, kuriuoms apribojimai yra taikomi, todėl pritariu kolegų minčiai, reikia pareikalauti, kad būtų uh, nutraukta bet kokios formos diskriminacija. Ačiū. Uh, um, Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė Teruso. E, ši tema siejasi su anksčiau nagrinėtų klausimų dėl visuotinės svarbos socialinių paslaugų, nes migrantams, darbuotojams ypač aktualios tokios paslaugos ir jų kokybė. Tikrai nepakankamai dėmesio skiriama tiems darbuotojams, kurie yra judus ir nori būti judus, tačiau turi šeimą. Ar jie turėtų išvažiuoti į svečią šalį, palikti šeimą gimtinėje ar ką jums reikia daryti. Turime atsižvelgti, kad ne kiekvienas darbuotojas yra vienišas, jis juk turi šeimą, turi rūpintis vaikais, tėvais. Manyčiau, ši problema turėtų būti atidžiau panagrinėta. Kitas klausimas. Esu iš Airijos. Viena iš šalių, e, kuri nenustatė jokių pereinamųjų laikų tarpių iš e, kitų naujųjų valstybių narių atvykstantiems darbuotojams ketvirtaisiais metais. Ir mūsų patirtis tikrai yra teigiama. Šimtai tūkstančių darbuotojų atvyko į Airiją čia dirbti, tačiau mažuma e, vis dėlto buvo negailestingai išnaudojama, žmonės gyveno siaubingomis sąlygomis, negaudavo tokio pat atlygio, kaip kiti žmonės gauna už tą patį darbą. Ir jiems nebuvo taikoma socialinė apsauga, sveikatos apsauga, nors tas turėjo būti daroma. Ir jų situacija buvo daug prastesnė nei vietos darbuotojų. Į visą tai e, turi būti atsižvelgta pranešime, kai kalbame apie darbuotojų judumą. Būtent valstybės narės turi užtikrinti tinkamą darbo inspekcijos veiklą. Reikia pakankamai žmonių, kad, e, kurie galėtų užtikrinti, jog mm, iš kitos valstybės narės atvykę darbuotojai būtų tinkamai ginami ir gautų tinkamą atlygį, galėtų save išlaikyti, nebūtų išnaudojami, mokant mažesnę algą ar suteikiant prastesnės darbo sąlygas. Atvyrę savo rinką mes e, susilaukėme sveikinamu, nors tuomet susilaukėme ir perspėjimų ir mums išties e, pritrūko žmonių darbo inspekcijoje ir nors pati, padėtis pasikeitė, tačiau nėra tokia gera, kaip norėtumėme. Ir ne visuomet reikia kaltinti biurokratiją, vis reikia tiesiog užtikrinti, kad žmogus išvykęs į kitą valstybę dirbti e, ar mokytis ar dėl kitų priežasčių neatsidurtų tokioje padėtyje, kurioje ne vienas iš mūsų nenorėtų atsidurti. Ačiū. Euh, Dėkoju. Kaip suprantu, daugiau norinčių pasisakyti kolegų nėra. Gal komisija norėtų, o paskui ir pranešėjoj bus žodis. Esu Marko Ferry, e, dirbu skyriaus, kuris e, atsakingas už laisvą darbuotojų judėjimą direktoriaus pavaduotojų. <clears throat> Buvo nuspręsta 93 metais, kad e, laisvas asmenų judėjimas turėtų eiti ranka rankon ir su institucinė sąranga. Na, visų pirma, dėkoju už įdomų ir platų pranešimą. Tik keletą trumpų pastabų, nes šiek tiek vėluojame. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad dabar rengiame laisvo judėjimo reformą. Taigi rengiame tam tikrą ekonominę priemonę, kuri leistų atsižvelgti į bendrovių poreikius, nes nors ir yra krizė dabar, bet vis labiau ir labiau bendrovės ieško žmonių turinčių atitinkamą kvalifikaciją ir mums reikia ekonominio instrumento, kuris leistų tai rinkai vystytis, atsižvelgiant ir į strategijos 2020 tikslus. Taip pat kitas dalykas, kad bus vykdoma eurės reforma, e, kuri leis jauniems žmonėms ieškoti darbo kitoje šalyje, o jų e, išlaidos susijusios, pavyzdžiui, su kalbos mokymus ir taip toliau e, būtų tada dengiamos ar jiems kompensuojamos. Na ir dar vienas dalykas. Vyksta diskusija apie Eures partnerystės plėtimą. Dabar ten partneriais yra valstybinės ir privačios valstybių e, narių įstaigos. Mums atrodo, kad reikėtų įtraukti ir kitas suinteresuotas šalis E, nevyriausybinės organizacijas, e, vietos, savivaldybės, e, profsąjungas ir taip toliau. Taigi tokia vyksta dabar diskusija dėl tų partnerių, kurie dalyvauja toje diskusijoje rato išplėtimo. Dėkoju dabar, perduosi žodį mūsų teisės ekspertui. Dėkui. Pone pirmininkė, aš savo skiriaus vardu noriu pasakyti, kad mes pritarėme išsakytoms mintims šioje salėje. Dėkojame pranešėjai už gerą pranešimą. Iš tiesų, laisvas darbuotojų judėjimas yra individuali teisė, kurią numato 40 penktas sutarties straipsnis. Visi, kas nori ieškoti darbo kitoje valstybėje narėje, turi turėti tokią teisę ir negali būti diskriminuojamas e, tautybės, e, darbo sąlygų, uždarbio, socialinių e, paslaugų, e, mokesčių pagrindų ir taip toliau. Visą tai įrašyta bendryjų teisėje. Taigi, e, Tai yra teisė, kuri tiesiogiai taikytina pagal 45 straipsnį. Egzistuoja taip pat ir atitinkamas reglamentas ir tos direktyvos, kurias pranešėjas minėjo, tačiau vis dažniau susidurėme su problemomis praktikoje. Ir e, dabar reikia skirti dėmesį tam, kad išspręstume tas praktinės problemas, kad ta esminė laisvo darbuotojų judėjimo teisė tikrai veiktų. Na, ką reikėtų daryti? Visų pirma, reikia, kad tos teisės būtų plačiau e, parodomos, e, skleidžiamos, kad žmonės e, suvoktų, kad jie turi tą teisę vykti, uh, į kitą valstybę narį, ieškoti, ieškoti ten darbo, gyventi su savo šeima. Ir, žinoma, e, reikia ieškoti būdų, kaip e, patobulinti dabar jau veikiančią sistemą. Kitais metais komisija ketina pateikti visą virtinę papildomų pasiūlymų kaip e, išplėsti tą sistemą, kad e, ta esminė e, laisvo judėjimo teisė būtų kuo plačiau taikoma. Pirminkė, dėkoju, visada smagu matyti komisijos atstovus mūsų diskusijose. atsižvelgiant į jūsų atliekamą darbą, visada smagu sulaukti jūsų įvertinimų apie tai, ką veikia mūsų kolegos. Tačiau, žinoma, nepažeidžiant tos pusiausvėros tarp mūsų dviejų institucijų. Dabar steksiu žodį pranešėjai. Dėkoju, pirmininkė. Viskas, kas pasakyta, tikrai buvo labai vertinga. Džiaugiuosi, galėdamas konstatuoti, kad e, iš principo visi žengėme tą pačią linkmę. Trumpai pabandysiu. E pakomentuoti. Aš manau, kad bendras vardiklis mūsų diskusijoje buvo nediskriminavimas. E, reikia pripažinti, kad ta šio laikinė e, uh, vergovė, kaip kad buvo čia pasakyta, yra realybė, tačiau jos vis mažiau ir mažiau. Antra vertus, mes žinome, kad yra buvę atveju, kai e, migruojančių darbuotojų problemas buvo pernelyg e, sureikšminamos. Turime valstybių narių, kurios e, išlaikė tą egzaminą, kuris buvo pateiktas tų migruojančių, migruojančių darbuotojų ir reikia pasakyti, kad tas egzaminas buvo sėkmingai išlaikytas. Pažiūrėkime į Airiją. Airijoje santykiai su e, darbininkės iš e, Rumunijos, iš Bulgarijos e, susiklostė geri, beveik nebuvo jokių incidentų. Tačiau yra keletas probleminių aspektų Kolegos minėjo socialinės apsaugos problemas. Bet e, tą problemą nuo pat pradžių neturėtume iš karto vadinti socialinę problemą. Tikrai e, nediskriminavimas yra svarbus, bet pirmiausia turėtume susidoroti su ekonominiais tos problemos aspektais. E, turiu pasakyti, kad e, sveikinu komisijos pastabas. Visų pirma, kad e, pripažįstama, jog egzistuoja tokia paradoksali padėtis, kad yra laisvų darbo vietų, nors gyvename krizės laikotarpiu. Na, Ir e, vieną gal kokį keistoką dalyką pasakysiu. Nustebino mane e, pastaba apie tai, kad e, Olandijoje apie bulgarus ir rumunus kalba, pavadindami juos bendru žodžiu - lenkai. Kaip bebūtų, regis, yra solidus pagrindas tolesniam darbui ir tikiuosi ir toliau e, sėkmingai keistis nuomonėmis ir parengti gerą pranešimą. Dėkoju. Euh, eh Ačiū. Terminas teikti pakeitimus yra kovo 22 diena, 12 valanda. Dabar periname prie kito darbo tvarkės punkto. Suteiksiu žodį kolegai Richardui Falbr Jis pakalbės apie 155 pakeitimus, kurie buvo pateikti dėl jo pranešimo socialinės politikos, pagal kurią skatinami darbo ir socialiniai standartai bei Europos įmonių socialinė atsakomybė išorės aspektas. Žodis pranešėjui. Ačiū. Pradėsiu netradiciškai. Papasakosiu čekų pasaką apie katę ir, katę ir šunį, kurie kepa piragą. Katė į piragą pridėjo pelių, šuo kaulų ir kai piragas iškėpė, pro šalį ėjo, bėgo didžiulis šuo, jis suėdė tą piragą ir jam dėl to labai suskaudo skrandį. Manau, kad šiandien mes iškėpėme septynis tokius piragus. Aš parengiau pranešimą, kuriame noriu atkreipti visų dėmesį į tai, kad Deja, gavau ne keletą pakeitimų, bet net 155 pakeitimus. Daugumą jų aš atmečiau. Ir žinoma, dabar norėčiau paprašyti mm, kit, parlamentarų mm, pagalbos. Deja, daugelio čia jų nėra. Būkite pasiruošę labai sudėtingai diskusijai su manimi. Mes kalbame apie socialinės politikos, politikos išorės aspektą. Mes esame raginami reikalauti, kad ES nepriklausančios valstybės narės laikytųsi Europos socialinio modelio nuostatų. Bet aš turiu pasakyti, kad pačios ES valstybės narės nesilaiko tarptautinės darbo organizacijos standartų. O dabar staiga nustembame išgirdę, kokia padėtis yra Afrikoje. Vos prieš tris mėnesius ES atstovai lankėsi Tripolyje. Pasaulis mano, kad Europa dabar atsisako griežtų priemonių, o daugelis ES valstybių narių visiškai nesilaiko Tarptautinės darbo organizacijos konvencijų. Kai kurie pakeitimų autoriai prašo išbraukti kritinės pastabas dėl TDO, tačiau norėčiau priminti, kad aš keletą metų dirbau TDO valdyboje, stebėjau situaciją, mačiau, kad situacija prastėjo ir kad mažėjo pagarba šiai organizacijai. Pastarųjų metų buvo pateikta pasiūlymų dėl direktyvų, kurios prieštarauja Tarptautinės darbijos, darbo organizacijos e, konvencijoms. Pavyzdžiui, direktyva dėl darbo laiko. Pagal e, TDO pirmąją konvenciją e, darbo valandų skaičius per savaitę neturėtų viršyti 40. Tačiau pagal mūsų direktyvą numatoma galimybė dirbti 50 ar net 60 valandų per savaitę. Tačiau, žinoma, parlamentas šią direktyvą atmetė. Taip pat reikia kalbėti ir apie įmonių socialinę atsakomybę, į tai nenoriu per daug plačiai gilintis. Dabar daugia nacionalinės kompanijos laikosi štai kokios strategijos. Jeigu akcininkai nusprendžia, kad pelnas yra nepakankamas, jo jie nurodo, bendrovėms tiesiog persikelti į kitas valstybės. Pavyzdžiui, Nokia persikėlė iš Vokietijos į Rumuniją, Unilever išsikėlė kitur, mm, Dell išsikėlė iš Airijos į Lenkiją. Daugelis bendrovių keliasi ir už ES ribų. Įmonių Socialinė atsakomybė yra išradimas primenantis ir flexicurity, užimtumo ir lankstumo garantijas. Jeigu kažkas mums nepavyksta, mes tiesiog sugalvojame naują terminą, kuriuo tai pavadiname. Tačiau turiu pasakyti, kad daugelis bendrovių gamybą iškelia į kitas šalis, kurios visiškai nesusijusios su jų pagrindinės buveinės šalimi. Mes čia rengiame daugybę dokumentų, nepaisydami to, kad pagarba mums yra sumažėjusi. Jeigu jūs norite sušvelninti mano pranešimo toną, galite teikti pasiūlymus, tačiau supraskite, kad dėrėtis dėl to su manimi bus labai sunku nenoriu, kad šis, šį pranešimą ištiktų toks pats likimas kaip daugelį kitų šiame komitete rengiamų pranešimų. Aš čia dirbu šešerius metus, tikrai nenoriu nieko įžeisti, bet noriu, kad mūsų nuomonė būtų vertinama rimtai. Ačiū. Madame Lopez Fontanier. Euh, merci beaucoup, euh, Madame la Présidente. Euh... Pone Lopė Montanjį. Na, manau, kad mums pavyks susitarti ir noriu užtikrinti pranešėją, kad to sieksime. Tikrai, kad gerai, kad pasirinktas kritiškas tonas pranešime, tai leidžia ieškoti sprendimų esamoms problemoms, kurias pranešėjas įvardino. Esu nusiteikusi optimistiškai, nebejoju, kad susitarsime, 150 pakeitimų tikrai nemažai, tačiau dauguma jų nenukrypsta pernelyg nuo e, siūlomo teksto. Pranešėjas pakankamai aštriai pasisakė, ir gal to net nereiktų, nes mes iš principo sutarėme dėl daugelio turinio dalykų. Mums svarbiausia išsaugoti Europos socialinį modelį. Tas ypač svarbu krizės akivaizdoje. Reikia išsaugoti tai, ką turime, reikia pabandyti užtikrinti, jog trečiosios šalys galėtų perimti mūsų modelį ar pasinaudoti bent tam tikrais jo aspektais. Ir aš nebejoju, kad po diskusijų mes parinksime nemažai kompromisinių pakeitimų. O dabar ponė Ždanoka. Thank you, merci, madame president. Uh, yeah. So, I'm also. Ačiū ponė pirmininkė, ir aš kiek labiau optimistiškai nusiteikusi, negu kad girdėjome pono Falbro pasisakymę. Nors ir aš pati esu susidūrusi su prasta padėtim įgyvendinant e, tuos socialinius standartus. E, mano šalis Latvija tapo ES nare 2004 metais ir e, aš dirbau nevyriausybinėje organizacijoje užsiimančioje e, socialinėmis teisėmis e, ir mačiau, ir mačiau, kad jos pažinėjimas ir iki Latvijai įstojant ir po to, kai jinai įstojo. Žinoma, yra dvigubi standartai, yra daug problemų. Tačiau kogi mums čia <clears throat> posėdžiauti, jeigu nenorėtume tos padėties pagerinti. Iš tikrųjų, mūsų frakcija pateikė 24 pakeitimus ir vienas iš jų iš tikrųjų numato, kad e, reikėtų išbraukti e, tas neigiamas nuomonės apie TDO. Dėl to dar galėsime padiskutuoti. Iš tikrųjų ne viskas yra arba juoda, arba balta. Esu tikra, kad yra ir nemažai gerų dalykų, kuriuos e, ta organizacija atlieka. Deja, nesu ten dirbusi valdybos nare. Na, O apskritai aš manau, kad dauguma mūsų pakeitimų yra konstruktyvūs ir tiesiog ieškome būdų, kaip sušvelninti tą egzistu, egzistuojančią padėtį, kalbame apie įmonės, kurios veikia trečiosiose šalise, Mm. kalbame apie tai, kad jeigu jos įsikūrusios ES, tai tada gali būti prižiūromas ES institucijų ir e, turėtų laikytis tam tikrų darbo ir socialinių standartų. Tokių panašių pakeitimų mes pateikėme e, dėl dešimtosios, dėl tryliktos dalies. 18 pastraipai. Visi mūsų pakeitimai pateikti. Taigi, galvoju, kad mūsų gerbiamasis pranešėjas pritars jiems. Ir aš tikiuosi, kad tai sušvelnins visą tekstą. Taip pat galvojame, kad vienas iš Viena iš galimų priemonių yra bendroji preferencijų sistema, kurią taiko ES ir kuri numato skaidrų stebėsenos mechanizmą ir numato tam tikras sankcijas toms šalims, kur nesilaikoma darbo standartų. Apie tai kalba mūsų pakeitimas 32 straipsniui, taigi ir toliau tikiuosi gero darbo su pranešėju. Stengsimės padaryti viską, kas įmanoma. Dabar ponė Cimer. Ja, ich hoffe, dass die Ankündigung. Ačiū. Tikiuosi, kad pono Faber pareiškimas nėra traktuotinas kaip nenoras kažką keisti savo pranešime. Aš e, manau, kad e, kai kurie norėtų netgi paaštrinti kai kurios jo formuluotės ir aš manau, kad e, tai yra būtina. Taip pat reikiu tam tikrų prieštaravimų tarp įvairių pakeitimų. Ir jeigu mes siektumėme kompromisinių pakeitimų, tai reiktų apie tai išsamei padiskutuoti. Taigi, kolegos Falber E, paliestas ir jo kaip vedmainavimas, ved, jo kaip vaidmainiavimas įvardintas standartų nesilaikimas ir reikalavimas iš trečių šalių tokių standartų, kurių patys neturi, taip pat dvigubės standartai ir taip pat mm, pernelyg glaudus bendradarbiavimas su autoritariniais režimais, diktatūromis. Ir taip pat mane domina privalomas ar neprivalomas so, e, aspektas socialinių ir darbo standartų reikalavimas, kurie yra taikomi įmonėms. Taigi mes norėtumėme griežtesnių reikalavimų taikyti sankcijas, jeigu įmonė pažeidžia ekonominius darbo socialinius standartus. Ir du pavyzdžius norėčiau pateikti, kurie pabrėžia tokią būtinybę. Pirmiausia, Europos priekybos rūmų e, elgesys e, Vietname, būtent buvo pareikšta Vietnamo darbo ministerijai, kad Europos įmonės pasitrauks iš šios šalies, jeigu Vietnamas neatsisakys e, ketinimo įvesti minimalę algą. Tai yra gėdingas kišimasis į Vietnamo vidaus reikalus ir e, dar šiek tiek asmeninės patirties e, Vengrijoje ir kaip Vokietijos plieno įmonė ThyssenKrupp veikia šioje šalyje ir Brazilijoje. Pastarosiomis savaitėmis Brazilijos pareigūnai patraukė atsakomybėn šią įmonę už tai, kad ji pažeidinėja visus įmanomos aplinkos standartus. Jie samdo e, apsaugos e, įmonės, turi tam tikrą prasme privačią kariuomenę, kuri gina juos nuo vietos gyventojų nepasitenkinimo ir akivaizdu, kad tokie žmonės ir tokios įmonės niekada nesutiks savanoriškai laikytis e, aukštų Europos standartų. Ir jeigu to jos nedarys, turi būti patrauktos atsakomybėn Ir tikrai negalima, kad taip besielgiančios įmonės gautų subsidijas, subsidijas moksliniams tyrimams, neleistina e, žiūrėti į tokius pažeidimus e, pro pirštus ir apsimesti, kad nieko nevyksta, jeigu tai yra labai toli. Aš kaip tik norėčiau kai kurios aspektus labai su, pa, dar labiau paaštrinti bei pabrėžti tai, ko iš tikrųjų nori parlamentas ir mūsų komitetas. Dėkui. Madame Čirinan. Thank you. I'll speak in Danish. Ačiū, ponė Turnen. E, kalbėsiu daniškai. Trumpas komentaras iš mano pusės. Atidžiai klausiausi, nesu žaliųjų šešėlinė pranešė, tačiau norėčiau šį bitą pasakyti. Prieš dvi savaitės lankiausi kaire Egipte. Ten kūrėsi naujos partijos profsąjungos kūrėsi, nevyriausybinės organizacijos teigėsi ir jie nuolat kalbėjo apie savo nusivylimą Europos Sąjungą. Mus taip nuvylė es pasiūlymai dėl kaiminystės politikos, dėl priekybinių susitarimų, sakė jie, kad net sunku įsivaizduoti, taip pat jie nusivylę dėl mūsų taikomų žmogaus teisių ir darbo standartų, jie prarado pasitikėjimą mumis ir mane tai labai nuliūdino. Jie neturi jokių iliuzijų dėl ES. Aš norėčiau, kad situacija pasikeistų. Aš norėčiau, kad žmonės pasitikėtų ES, kad mes iš tiesų įgyvendiname tai, ką e, esame susitarę įvairiose konvencijose. Šiuo metu vyksta dėrybos dėl prekybinio susitarimo su Indija. Tikiuosi, kad šis pranešimas tikrai duos naudos, bet kaire žmonės man tvirtino, kad ES mums negali padėti ir jos egzistavimas ar nebuvimas mums visiškai jokios įtakos nedaro. Taigi mūsų laukia didelis iššūkis. Turime padėti gerinti darbuotojų situaciją tiek ES, tiek bet kur pasaulio. Todėl aš pritariu kritiškam pranešimo tonui. Ačiū. Um, alors, nous avons parmi nous un représentant. Ačiū. O dabar turime komisijos atstovą, tačiau dar ponas Howitt paprašė žodžių. Ačiū, pirmininkė. Turiu pasakyti, kad su kolega tikrai maloniai diskutavome, visiškai pritariu jam, jo nuomoniai dėl e, TDO tarptautinių darbo standartų. Noriu priminti, kad TDO pagrindiniai darbo standartai ir aštuntoji konvencija buvo patvirtinta sutarus, kad tie standartai yra universalūs, nesvarbu, ar šalis pasirašė tą konvenciją ar ne. Ir žinoma, mes turime dėrėti su pranešėju, bet jis, jis vadovaujasi tam tikrą pradinę poziciją, E, pranešime yra kalbama apie įmonių socialinę atsakomybę. Jūs žinote, kad aš dirbu su šią temą ir e, pritariu pranešėjui, kuris sakė, kad įmonių socialinė atsakomybė neturi būti tas naujas terminas, kuriuo mes prisidengėme, norėdami išvengti konvencijų laikymosi. Taigi čia pritariu pranešėjui. Dar norėčiau paaiškinti, kokiais argumentais vadovaudamasis e, pateikiau savo pakeitimus. Aš, žinoma, džiaugiuosi, kad yra domimas įmonių socialinė atsakomybė. Priekybos komitete buvo parengtas pranešimas apie įmonių socialinės atsakomybės priekybos aspektus. Ir kuo geriau mes parodysime komisijai ir valstybėms narėms, kad mus domina šis klausimas, tuo bus geriau. Bet žinoma, įmonių socialinė atsakomybė neturi būti tam tikras pakaitalas kompensacijoms. E, komisaras Andoras ir komisaras Tajani sakė, kad parengs komunikatą šią temą. Laukiame to komunikato. E, norime, kad būtų parengtas išsamus politinis pranešimas šią temą. Komisija gruodžio mėnesį surengė įvairių suinteresuotojų asmenų forumą. Aš atstovau parlamentui tame forume ir manau, kad tas forumas buvo labai sėkmingas. Jis nubrėžė kryptis, kaip reikėtų skatinti įmonių socialinę atsakomybę ES. Komisijos narys Barnie taip pat surengė e, konsultacijas dėl įmonių finansinių domenų neatskleidimo. Tai taip pat yra vienas, viena iš temų, kurią parlamentas nagrinėja daugelį metų. Darbai vyksta ES. Taigi dabar perėsiu prie savo pakeitimų. Trys yra susijęs su žmogaus teisėmis. Antras mano pakeitimas susijęs su jungtinių tautų e, darbų, tai siejasi su Europos lygių atliekamu darbu dėl įmonių socialinės atsakomybės. Mes nenorime, kad čia galėtų vien europiniai standartai, mes norėtume, kad būtų sutarta dėl pasaulinių standartų. Toliau, ar įmonių socialinė atsakomybė turi būti savanoriška, ar turi būti reglamentuojama. Mm, aš manau, kad įmonių socialinė atsakomybė turi remti e, į įmonės verslas. Taigi pats verslas pritarė šiam klausimui tarptautiniu lygiu, tačiau reikėtų neužmiršti, kad žmogaus teisės nėra savanoriškas dalykas, tai yra visuotinai taikomos prievolės. 43 pakeitime aš kalbu apie komisaro Barnyje konsultacijas. E, daugelis verslo atstovų remia šį dalyką teigiama, kad mm, atskaitomybė šiuo klausimu turi būti integruota į dabartinės finansinės ataskaitas ir manau tai reikėtų atspindėti šioje rezoliucijoje. Toliau 58, 50, 85, 193 pakeitimai. Paryžiuje šiuo metu vyksta darbas dėl įmonių socialinės atsakomybės, manau, mes turime dalyvauti. Toliau 89-151 pakeitimai. Mes turėtume uh, steigti nacionalinius e, ryšių centrus. Komisaras Degucht man pritarė, kai pasisakiau šio klausimu. Toliau 120 pakeitimas. E, jame kalbu apie tarp, platesnius tarptautinius standartus mm, ir teigiu, kad reikia tam tikrų e, standartų priekybos susitarimuose, turint galvoje tai, kas dabar vyksta e, Šiaurės Afrikoje. Negalime sakyti, kad mes remiame žmogaus teisės, bet plėtojame priekybos ryšius, lik nieko nevyktų. Ir jeigu tam tikrus reikalavimus taikome Šiaurės Afrikai, tai juos turėtume taikyti ir kitur ir apie tai kalbu savo 120 pakeitime. Dėkoju. Prieš suteikdama žodį komisijos esoms pati norėčiau keletą pastabų pateikti. Aš pateikiau 16 pakeitimų šio pranešimo tekstui. Turiu pasakyti, kad turiu aš puikių padėjėjų, bet tai nereiškia, kad būtent jie tuos pakeitimus visus ir rengė. Ir tuose pakeitimuose aš praktiškai tenai kalbu apie tai, ką sakiau ankstesnėje nuomonėje. Ten atsispindi ir pono Howard e, nuomonė apie įmonių socialinę atsakomybę. Antra vertus pritariu ir pranešėjo susirūpinimui, dviejopam susirūpinimui. Iš vienos pusės jis regis gana <clears throat> nekantriai žiūri į dabartinę susikloščiusią padėtį, ragina siekti geresnių darbo gyvenimo sąlygų, bet tuo pat metu matome, kas vyksta Libijoje ir suvokiame, kad ES čia neturi jokių galių, yra bejėgė. Daugelį iš mūsų tai šokiruoja. Ir e, baisu, kad mes niekad, mes jokios pažangos ir nepadarėme, buvo paminėta TDO 8 konvencijos. Reikia pasakyti, kad keista, kad ES nors ir ratifikavo Lisabono sutartį, neprisijungė nei prie vienos iš tų konvencijų. Dabar nepamenu, kuriam dokumente, gal nuomonėje apie Tunisą, buvo kalbama apie sustarimą tarp ES ir Tuniso. Ir ten tam dokumente buvo antrasis straipsnis, kur buvo surašytos visokios sąlygos, žmogaus teisų srityje ir taip toliau. Dabar jau tarsi pasidarė uh, nepatogu e, ne tik, kad naudotis to straipsnio nuostatomis, bet netgi jas paminėti. Tai jau nekalbu apie e, žmogaus teisės, apie moterų teisės. Taigi kalbame apie ilgalaikį darbą, ilgalaikius tikslus, bet jokiais būdais neturime čia nuleisti rankų ir prarasti budrumą e, manau, kad kolegos, kurie pasisakė, iš esmės paremė jūsų mintis, kurias jūs dėstote pranešime. O tai, kad yra pateikta daug pakeitimų, nebūtinai reiškia, kad mes kvestionuojame jūsų mintis. Tai rodo mūsų susidomėjimą tą temą. Galbūt aš čia jūsų pirago ypatingai nesistengiu pagražinti, tiesiog sakau, ką galvoju. Ir man įdomu būtų išgirsti, ką nori pasakyti komisijos atstovai. Gal jūs galėtumėte ir ponai Havadui atsakyti dėl e, darbų grafiko, kai kalbama apie įmonių socialinę atsakomybę. Dėkoju. Esu Kristin Schneider, e, esu iš tarptautinių ryšių plėtros ir kaimnystės politikos departamento pasistengsiu labai trumpai sureaguoti į tai, kas čia pasakyta. Iš tikrųjų yra pateikta daug pakeitimų, kurie, mano nuomonė, e, paaiškina, aiškiau išdėsto daugelį dalykų. E, konkrečiai, kalbant apie TDO 2008 metų deklaraciją. Taip pat ir kai kalbame apie paties parlamento priimtas rezoliucijas, tame tarpe dėl įmonių socialinės atsakomybės. Na ir grįžtant prie to, kas pasakyta apie TDO, yra daug pakeitimų, kuriuose akcentuojamas jau atliktas darbas. E, įvairūs parlamento nariai kėlė įvairių klausimų, gal bent penkis pradėsiu nuo ISA. E Komisija pasiryžusi skatinti įmonių socialinę atsakomybę ir e, siekti, kad būtų šioje srityje tam tikri uh, Tarptautiniai standartai raginti e, valstybės įstaigas siekti darbo ir socialinių standartų, ypatingai kalbant apie viešųjų pirkimų sritį. Mes taip pat tęsėme, kaip e, ponas Haudas ir sakė, darbą ties EPBO e gairėmis. Taigi ISA problema mūsų santykiuose su šalimis partnerėmis visada yra įtraukiamas. Iš tikrųjų, komisija masto apie naują komunikatą skirtą ISA. E e, jis prates mūsų darbą dėl laisvanoriško šios problemos sprendimo. Mes e, ketiname sugrįžti prie e, tos savokas apibrėžimo, dėl atskaitomybės, dėl tam tikrų sąlygų kėlimo santykiuose su įmonėmis. E, labai plačiai aš negaliu čia jums nieko papasakoti, bet galiu pasakyti tik tai keletą žodžių apie tą pradinį planavimą. Ir tai nėra kažkoks įsipareigojimas, bet kažkur uh, E, galbūt vasarą mes e, grįžime prie šio klausimo. Dėl tarptautinių standartų. Labai svarbu, svarbu kad e, TDO šerdiniai standartai būtų atspindimi mūsų prekybos sutartyse. Ir taip iš tikrųjų pastarosiuose sutartyse ir yra padaryta. Uh, Mes e, e, skatiname visus savo partnerius trečiosiuose valstybėse tų standartų laikytis. Mes taip pat raginame, kad partneriai turėtų e, ratifikuoti atitinkamas TDO konvenciją. Žinoma, priversti jų mes negalime. Ir kitas svarbiausias dalykas yra tai, kad ieš, iš partnerių reikalaujame rimtų įsipareigojimų šioje srityje. Jūs žinote, kad e, ne mes e, atsakingi už dėrybas dėl prekybos sutarčių, bet vis tik galvojame, kad tam tikrų poveikių priemonių šitoje srityje turime. E, Buvo klausima, ar reikia mums tam tikrų e, kriterijų, kuriuos turėtume kelti, pradėdami dėrybas. E, mes manome, kad tai sumažintų mūsų galybę įtakoti partnerius praktiškai. Žinoma, galbūt ir geriau skamba pasiūlymas turėti iš ankstinius e, kriterijus, bet taip iš tikrųjų nėra. Dėl bendrųjų preferencijų sistemos e, ir naujo reglamento, e, tokių pamastymų yra, turėsime sugrįžti prie šio klausimo. Pradėjome regioninį dialogą su viduržėme jūros šalimis, e, socialinio dialogo forume, kalbame ten apie įvairius dalykus, e, apie įgūdžių problemas, panaudojimo problemas, matome besikūrenčias naujas profsąjungas ir draugės su savo socialiniais partneriais čia dirbame įtraukdami NVO, kad prisidėtume prie e, gebėjimų stiprinimo ir kad e, toliau tęstume tą darbą, kurį esame atlikę. Esame įvardinę pagrindinės problemas - jaunimo nedarbas, moterų nedarbas ir visa problematika susijusi su įgūdžiais. E, Matėte pereitos savaitės e, komunikatą, kurį priėmė komisija ir e, vyriausioji įgaliotinė. E, mes ten kalbame apie demokratinės pertvarkas ir piliečių visuomenę trečiosiose šalyse. Sunki tai sritis, bet darome viską, kas įmanoma. Pone pirmininkė, jūs paminėjote dvidešimtuko grupę didžiųjų šalių. Aš manau, kad ir ten galima nuveikti nemažai <laughs> naudingų dalykų. Dabar žodis pranešėjui padaryti išvadas. Aš tikrai nenorėjau išgazdinti kolegų, tiesiog norėjau parodėte tai, kaip jaučiuosi. Komisijos e, atstovams pasakyčiau štai ką. E, tarsi jūs būtumėte pastaruosius penkerius metus praleidę kitoje planetoje. Jūs dirbote komisaro Špidlos e, kabinete ir jo pasiūlymus parlamentas nekarta atmetė, pavyzdžiui, kai kurias direktyvas ir toliau kaip yra bendradarbiaujama su Afrikos valstybėmis, kurios mm, žiūri mus kaip į pavyzdį. Na, tiesiog dar noriu pasidžiaugti, kad e, žmonės pernelyg manęs nekritikavo. Richard Howitt pasakysiu, kad pritariu daugumai jūsų e, pakeitimai, taip pat pirmininkės taliai pakeitimų. Aš nesu blogėtis, tačiau noriu, kad pranešimas išlaikytų savo kritišką toną. Ačiū. Bien, alors je sens qu'on va avoir une, un enjeu autour de ce rapport, mais je crois que c'est justement. Ačiū Jums. Taigi, tai yra pranešimas rengiamas savo iniciatyva, dėl to nepaprastai svarbus. Mūsų komitetas turi siūsti stiprią žinę įvairiais klausimas, taip pat ir dėl įmonių socialinės atsakomybės. Tikrai nekantrauju sulaukti rinkimo. Uh, rezultatų ir jeigu mes galėsime pagerinti teisės saugos e, aktų, atsiprašau, teisėkuros aktus, bus dėl to tik geriau. Dėl jūsų pranešimo balsuosime balandį ir tai reiškia, kad reiks e, laiko padiskutuoti kompromisiniams pakeitimams ir kai būsite pasirengę, apie tai tikrai kalbėsime. Toliau 34 darbo tvarkės klausimas, labai aktuali tema kitame pasaulio gale. Mūsų nuomonės referentė yra ponė Jean Lambert ir tema panaudoto brandolinio kūro ir radioaktyvių atliekų tvarkymas. Taigi žodis mūsų nuomonės referentijai. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip jau minėjote, ši tema rūpi visiems ir tikrai norėčiau, kad rūpėtų dėl kitų priežasčių nei dabar, kurios yra vykstančiai diskusijai. Taip pat e, akivaizdu, kad e, žiniasklaida daug dėmesio skiria potencialioms problemoms ir e, nagrinėja įvairiausius e, scenarius nuo blogiausio iki kasdieninio bei e, rašo apie tai, kokią įtaką ir kokią skriaudą patiria, sakyčiau, netgi Fukushimos elektrinės darbuotojai Japonijoje. Turime užtikrinti, kad AE darbuotojai nebūtų apšvitinami neleistinai didelę radiacijos doze. Ši mūsų nuomonė, kurią rengia mūsų komitetas, yra ITRE komiteto vykstančių diskusijų dalis ir ši direktyva patenka į Eurotomo e, sutartį, o ne mm, ES veikimo sutartį ir mes aiškinamės dėl teisinio pagrindo. Komisija pateiktų savo pasiūlymą kalbą apie pagrindinius panaudoto brandolinio kūro tvarkymo reikalavimus, taip pat izol, apsaugojimo, izoliavimo nuo biosferos bei būtinybę išvengti užkretimo, kalba apie iškilusius pavojus, taip pat kalba apie tai, kaip reikia tinkamai tvarkyti visas esamas atliekas. Taigi, e, apie tai mes jau diskutavome, prieš kurį laiką, svarstant patį nuomonės projektą, pabandėme, pabandėme išplėsti sveikatos apsaugos, e, saugumo, saugos aspektus, e, apimti visas grandinės e, brandolinio kūro tvarkymo srityje, visus šiuose grandinėse dirbančius asmenis, atsižvelgti į galimybę, ką kas gali nukentėti darbuotojai, rangovai, subrangovai. Į tai turėtų tikrinančios institucijos valstybėse narėsiais, skaitant mano gimtinę, daugiau dėmesio atkreipti. Kalbame apie reikalingus mokymus, samoningumo didinimą ir apie tai, kasgi iš tikrųjų yra panaudotas brandolinis kūras ir radioaktyvisios atliekos mūsų mm, dokumento e, kontekste. Ačiū kolegoms už tą gausybę pakeitimų, didžiai daugumą jų pritarsiu, dėl kai kurių teks padiskutuoti, bet tačiau dėl formuluočių daugiausia, kuri mums atrodytų tinkamiausia, tačiau iš principo daugumai aš jų pateiksiu. Taip pat sulaukiau daug naujų ir naudingų idėjų per pakeitimus, ypač dėl reikalavimo saugoti mm, informaciją apie įrašus tam tikrą laiką dėl 6.3d naujosios dalies, ponas Hanels pateikė ir taip pat atitinkamas pakeitimas susijusiai konstatuojamai daliai. Ir taip pat reikia užtikrinti e, darbuotojų judėjimo atsekamumą, ne tik tų darbuotojų, kurie vis dar dirba šioje pramonė, bet kurie ir dirbo arba dirba kitose pramonės šakose, kur e, yra gaunamas brandolinis kūros, nors jis nėra labai radioaktyvus, kaip kad pavyzdžiui ligoninėse. E, čia pana Steinbruk, 8a straipsnius, e, turiu keletą klausimų dėl tam tikrų pakeitimų ir reiktų apie tai pasidiskutuoti kiek išsameu. Pirmiausia, teisinis pagrindas. Mano pradinėme pasiūlyme siūliau keisti teisinį pagrindą, pereiti iš Euratomo e, sutarties į 153 Europos sutarties funkcionavimo straipsnį. Ten yra nustatomi e, darbuotojo apsaugos standartai keletas pakeitimų 33-34 yra susijęs su Euroatomo susitartimi, tačiau Steinbrück 45-46 kalba apie teisinį pagrindą ir tai tame slypi potencialios problemos atsižvelgianti visą sprendimų prieimimo mechanizmą. Nemažai pakeitimų, ypač ponės Palm kalba apie išimčių problemą šioje direktyvoje. Būtent išimti tam, tikram, tam tikrų rušių panaudotam brandoliniam kūrui, pavyzdžiui, urano kalnakasyba. Šiuo metu yra labai aktuali tema Taigi 13-14 mano pakeitimai 2-2-3 straipsniai bando išspręsti išimčių problemą. Ir ponia Palm nori tas išimtis sugražinti, tačiau žinoma suprantu, kad yra cituojama 7 metų direktyva. Ir kalbama ten apie kasybos pramonę, tačiau nemanau, kad tai yra tinkama vieta. Ta daryti reikia nepamiršti darbuotojus sveikatos ir saugos standartų. Toliau terminai, kiek ilgai mes norime kažką siekti ar daryti. Keletas pakeitimų, pavyzdžiui, 17 kalba apie šį aspektą. Kalbam apie 150 metų, žinome, kad vienos medžiagos išlieka radioaktyviamis labai ilgą laiką. Kitos, kitų skilimo periodai yra trumpesni ir radioaktyvumas išnyksta greičiau, o 75-76 pakeitimas išplečia tą mm, atsiekamumo laikotarpiu, tikrai norėčiau sulaukti kolegų komentarų šią temą. Kai kurios teksto dalis taip pat reikalauja atidesnio panagrinėjimo, geresnės formuluotės paieškos, 80 pakeitimas dėl 4.2, dėl uh, kolektyvinės atsakomybės ir man šis labiau patinka negu mano pačio 21 pakeitimas. O kalbant apie potencialius kompromisus, E, dauguma narių yra pakankamai tiesūs, e, turi vieną ar kitą pakeitimą pateikę ir jų nelabai įmanoma e, apjungti, tačiau dėl devintojo straipsnio, manau, reiks paieškoti kompromiso ir dėl 6.3 taip pat kompromiso bandysime ieškoti, kur kalbama apie tai, kad turi daryti nacionalinės valstybės, mokymai ir dėl 6.2 taip pat panaši situacija. Tačiau, e, kadangi dauguma pakeitimų yra man priimtinė, gavomės iš įvairiausių frakcijų, tai dėl jų problemų nekils. Ačiū. Ja, vielen Dank, Jean Lambert. Wir hatten ja den Dis Ačiū, poniai Lambert. Diskutavome jau anksčiau apie šią nuomonę, ji tikrai puiki, o gautas pakeitimų skaičius ir jų turinys liudija, kad einate teisingą kryptimį, tiesiog norima šį beitą patikslinti ir pagerinti, noriu e, atsakyti man pateiktus klausimus. Aš siekiu, kad mm, direktyva būtų pastatyta ant kiek įmanoma platesnio teisinio pagrindo, kad būtų e, rasta saugi teisinė bazė, ypač kai mes kalbame apie e, darbuotojų saugą ir jų saugumo užtikrinimą. Tačiau, žinoma, apie tai galime toliau diskutuoti. Ne tik mūsų frakcijai, bet ir kitoms, manyčiau, rūpi direktyvos taikymo srities išplėtimas, ypač kad būtų paliesta gynybos sritis, tikrai nereiktų daryti išimti aiškiai atskiroms pramonės sritims, kurioms nėra mm, tinkamų taisyklių dėl darbo saugos ir darbuotojų apsaugos. Taip pat mums reikia užtikrinti tinkamą e, priežiūros institucijų kompetenciją. Džiugu, kad direktyva leidžia valstybėms narėms nustatyti aukštesnius standartus. Yra įvairios patirties su šiuo reikalu. Tačiau Vokietijoje e, aš su įvairiomis institucijomis, įmonėmis bendravau ir žinau, kad kai kurie standartai yra daug griežtesni. Siekis būtų tikrai nesumažinti tų standartų, kaip kad yra nutikę kai kuriuose e, srityse. Turiu klausimą ponui Čioga. Viename savo pakeitimu išreiškiamas pritarimas dėl išreiškiama parama tam, kad būtų e, leidimų turėtojams teikiama finansinė parama, ar čia finansinė parama tikrai turima omenyje ir ką, apie ką jūs čia kalbate, man nelabai aišku, reiktų apie tai dar padiskutuoti, nebejoju, kad dėrybos vyks sėkmingai, šiuo metu mums tikrai reikia siekti kaip įmanoma platesnio konsensuso ir pateikti e, stiprią nuomonę, uh, ITRE komitetų. Tikrai suvokime, kokiamis sudėtingomis sąlygomis dirba šiuo metu e, kai kur pasaulyje šio pramonės sektoriaus darbuotojai. Ačiū. Merci. Jelenlegi helyzetben. Ponas Sogor. Ačiū. Dabartinėje situacijoje visiškai suprantama, jog reikia europinių taisyklių šioje srityje. Turime suvokti, kad egzistuoja ir žmogiškasis klaidos faktorius. Turime galvoti ir apie ateities kartas. Būtent dėl tos priežasties mes pritarėme daugumai pakeitimui, tačiau kai kur nuomonės išsiskiria. Pavyzdžiui, nenustatytumėme konkrečių taus metų skaičiaus, kiek ilgai reikia rūpintis saugumu, pavyzdžiui, 250 metų ir po to e, taškas dedamas. Reiktų atsižvelgti į realią situaciją, į tai, kiek ilgai medžiagos išlieka radioaktyviomis. Yra nemažai pakeitimų, kurie kartuojasi turinio atžvilgiu. Aišku, mes šias problemas su kolegomis išspręsime. Taigi tiek norėjau pasakyti. Ačiū um, nuomonės referentiai už nuomonę. Tikrai labai gerai, kad pažymime, jog mums reikia brandolinės energetikos, tačiau iš kitos pusės ypatingą dėmesį skiriame panaudoto brandolinio kūro ir radioaktyvių atliekų tvarkymui. Akvizu, kad kiekviena valstybė valstybė narė pati turi apsispręsti, ar ji nori naudoti brandolinę energiją, ar nori jos atsisakyti ir kaip nori naudoti radioaktyves medžiagas kitose pramonės sritise, tačiau to pat metu reikia, kad m, mm, tokios valstybės, kurios nori naudoti brandolinę energetiką, griežtai laikytųsi tą teną principą. Ačiū. Ačiū, ar būtų dar norinčių pasisakyti? Ne. Tuomet tik norėčiau Jums pasakyti, kad mane priblaškė, kiek daug pakeitimų yra teikiama nuomoniai. Komitetas be jokios abejonės gana plačiam spektrui pranešimų turi renkti savo nuomonės bet mes labai gerai žinome, kaip su tomis nuomonėmis elgesi vedantysis ar pagrindinis pranešimą rengiantis komitetas, todėl turime proporcingumo principo čia neužmiršti. Turime taip pat e, neužmiršti, kad e, rašydami nuomonės turime likti savo kompetencijos ribose, nes atrodo, kad kai kurie pakeitimai šia prasme nėra priimtini, nes jie išeina už mūsų komiteto kompetencijos ribų. Tad e, jaučiu pareigą priminti mūsų darbo taisyklės, siekiant e, mūsų darbą išlaikyti veiksmingu. Na, o dabar, jeigu nebūtų daugiau norinčių pasisakyti, ponė Lambert, mūsų uh, Referentė vėl gauna žodį. Dėkuoju, panė pirmininkė, dėkuoju visiems už e, pastabas. Iš tikrųjų, tai, ką jūs, e, ponas Sogor, pasakėte, yra absoliučiai teisinga, kai kurie pakeitimai labai panašus, tikrai galime susitarti, kuriuos iš jų įtrauksime į balsavimo sąrašą. Aš e, priimu pastabą dėl nuomonių ilgio, bet e, kaip ten bebūtų, bandome pareikšti nuomonę apie teisėtvarkos tekstą. Ir e, čia taikymas rytis yra daug platesnė, čia kalbame ne vien tik tai apie darbuotojų rengimą, e, kalbame apie daug sudėtingesnius klausimus. Ir bent jau tada, kai kalbame apie teisinį tekstą, mes turėtume užtikrinti, kad e, tas pagrindinis komitetas atsižvelgtų į tai. Būtų įdomu paskui pasižiūrėti, ką iš mūsų nuomonės tas e, pagrindinis komitetas e, pasiims. Čia mes bandėme susitelkti ties kai kuriais dalykais. Žinau, kad jau šiandien buvo kritikuojama tendencija kritikuoti kitas institucijas, bet vis tiek e, būtų man įdomu sugrįžti prie galutinio teksto ir pasižiūrėti, ar mūsų e, komiteto pozicija ten bus pakankamai stipriai atspindėta. Pirmininkė. Na, ar kiti komitetai atsižvelgs į mūsų nuomonės, priklausys nuo to, e, kokios bus mūsų komiteto narių pastangos rengiant komiteto nuomonę. Iš e, tiesa yra ta, kad yra labai svarbu, kad po to, kai e, jau nuomonė patvirtinta, e, jos e, referentas pasiektų, kas su jie toliau atsitinka. Dabar nemokumo procedūros pagal ES bendrovių teisę eina kalba apie mūsų nuomonę, kurią rengia Julie Gerling. Atsiprašau, e, sako pirmininkė, e, kaip toliau elgsimės su ponios Lambert nuomonė. E, kompromisinius pakeitimus svarstysime balandžio 13 ir balsuosime 14. Na, o dabar ponia Gerling turi galimybę pateikti savo nuomonės projektą dėl nemokumo procedūros. E, šitą pranešimą rengia Teisės reikalų komitetas. Dėkuoju, ponė pirmininkė, atsižvelgdama į tas pastabas, kurias jūs pasakėte apie nuomonės ir pataisas toms nuomonėms, aš pakankamai trumpai ir tiesiai pasisakysiu. Galbūt jūs nudžiugsite ir dėl to, kad nėra pernelik daug pataisų pateikta. Ehm, ta nuomonė, kurią rengiame, e, kyla iš Teisės reikalų komiteto ehm, e, pastangų siekti tolesnės harmonizacijos nemokumo procedūros e, srityje. Ehm, jiems nekyla ypatingų susirūpinimų dėl užimtumo aspektų savo pranešime, o būtent apie tai aš daugiausia galvoju. 2008 metų direktyva, kurią jie nori pakeisti iš mūsų komiteto požiūrio taško, pasiteisino ir veikia labai gerai. E, sunku surasti ir aš turiu pasakyti, kad bandžiau tikrai aktyviai e, paieškoti e, spragų tame reglamente dėl nemokumo, kuris buvo priimtas 2008 metais. Tad, e, sakydami Savo nuomonę jūri, mes e, iš principo norime pasakyti, kad jeigu keisite tą e, reglamentą, tai nekeiskite nuostatų dėl užimtumo, nes jos pasiteisino. Apskritai kalbant bendrai sutariama, kad mūsų požiūrių, e, iš mūsų požiūrio taško ši direktyva veikia gerai, E, subsidiarumo nuostatas, mano nuomonė, išlika labai svarbios. E, aš taip pat galvoju, kad nereikia pernelyg komplikuoti e, teisės aktų, kuris ir taip gerai veikia. Yra dar vienas dalykas, kurį, manyčiau, reikėtų spręsti. Ir čia galbūt galima būtų pateikti teisėkuros pasiūlymą, kuris padarytų teigiamą įtaką. Aš čia kalbu apie tokį dalyką, kuris vadinamas e, bankroto ar nemokumo turizmu. Panagrinėjau, panalizavau šitą problemą kiek plačiau ir kai kalbam apie užimtumą, problema iškyla tik vienoje srityje. Tai yra e, kreditorių tam tikras hierarchinis sustatymas ir galbūt būtų prasmės pateikti kažkokį pasiūlymą būtent šitoj srityje. Bet kaip ir sakiau, bus man įdomu išgirsti, ką kiti kolegos galvoja. Dėkui. Ačiū. Pone Maron. Ačiū, pone pirmininkė. Pasisakau Filipo Bulon vardu, jis yra šešėlinis e, pranešėjas. Pra iš EPP e frakcijos. Šiandien negalėjo jis e, dalyvauti, pasilikti, kol mes pradėsime svarstyti šitą nuomonę. Taigi, e, ponas Bulonas dėkoja ponė Gerling už, už jos pranešimą apie nemokumo procedūras. Į jas iš tikrųjų reikia žiūrėti 2008 e, metų direktyvos ir dabartinės ekonominės krizės kontekste. Ir čia reikia grįžti prie nemokumo apibrėžimo, apibrėžčių. Ir tai leistų pažvelgti į tikrasias ES kompetencijas e, sąsajoje su valstybė narių subs, e, subsidiarumo teisė. E, kalbant apie užimtumą, tai čia iškyla problema, kada įvertinami kreditoriai. E, bankrotas, žinoma, taip pat gali daryti įtaką bendrai rinkai. Ir kapitalo perkelimas gali palikti darbuotojus sunkioje padėtyje. Ir taip pat, kai kalbama apie pinigų susigražinimą. EPP frakcija norėtų sutarimo dėl 3, 4, 8, 9 punktų, o paskui, e, kai pradėsime kalbėti apie konkrečius pakeitimus, mes turime tam tikrų nuomonės niuansų. Dankeschön. Ich möchte Ačiū. Taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už pateiktą tekstą ir pasiūlymus ir paliesti jos, e, manimų, svarbę temą būtent e, nemokumo turizmas. Reikia į tai žvelgti, atsižvelgti, kągi daroma civilinėje teisėje tokiu atveju, nes buveinės keitė vertimas čia turimas omenyje ir mes turėtume naudų nagrinėti privatinę teisę, kiek tai siejasi su Europos bendrovė, būtent tokiu aspektu. Ir pritariu ka, tam, kas buvo pasakyta kolegės, apibrieštis reiktų atidžiau panagrinėti ir aš frakcijos vardu pasakysiu, kad e, konstruktyviai dirbdami bandysime pateikti bent keletą pakeitimų. Ačiū. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Atrodo, ne. Aš pateiksiu vieną pastabą. Nežinau, kokių pakeitimų teiks kolegos, bet jeigu manote, kad reikia kovoti su nemokumo turizmu, negalime galime kovodami su tuo nemokumo turizmu, neturėti jokių garantijų. Mes turime paisyti subsidiarumo principo. Ir mūsų komitetas e, čia turėtų būti budrus. Taigi žiūrėsime, kaip vyks darbas, kai bus pateikti pakeitimai, juos galima teikti iki kovo 22 dienos tada numatysime laiką pakeitimams nagrinėti. Tai bus daroma balandžio 14 dieną. O Teisės reikalų komitetas savo nuomonę pateiks birželio 23 dieną. Dabar periname prie mm, paskutinio darbo tvarkės punkto. Noriu padėkoti kolegoms, kurie liko čia iki pat pabaigos. Noriu e, pakalbėti apie žodinį klausimą ir taip pat pasiūlymą dėl rezoliucijos, dėl TDO konvencijos, dėl namudinio darbo arba na, namų pagalbininkų. Šis klausimas žodžiu buvo pateiktas vasarį, taip pat yra pateiktas ir pasiūlymas dėl rezoliucijos. E, Šią temą bus diskutuojama pirmadienį ir antradienį Ženevoje su Tarptautinės darbo organizacijos atstovais ir generaliniu sekretoriumi. Ar kas nors norėtų pasisakyti dėl žodinio klausimo ir pasiūlymo dėl rezoliucijos? Ar norėtumėte sureaguoti, ar norite palaukti mano vizito į Ženevą ir to laiko, kaip pranešiu, apie ką buvo kalbėta. Koordinatorių nuomonė šio klausimu yra vienoda, nėra problemų. Nežinau, kada pavyks gauti laiko plenarinėje sesijoje. Poninė Moran. Ačiū, pirmininkė. EPP vardu galiu pasakyti, kad mes norėtume, kad tekstas liktų toks, dėl kokios sutarė mm, koordinatoriai per savo posėdį, o po vizito į Ženevą e, galėsime renkti išsamesnės diskusijas. Galbūt šiandien per anksti ką nors daryti. Ponas Serkas, kalba ne į mikrofoną. J'ai la tendance de, de prendre ma roche euh, au lieu de ma droite. Eh, C'est ça. Bon, que le decía, señora presidenta, que estoy muy. Paprastai suku galvą į kairę, ne į dešinę, dėl to kyla problemų. Į, pritariu tam, ką sakė kolegė iš EPP frakcijos. Manau, reikėtų laikytis to, dėl ko sutarėme biure. Mums labai pasisekė, kad uh, galėsime susipažinti su darbu, kuris atliekamas tarptautinėje darbo organizacijoje. Gausime informacijos apie tai, kokia bus ta konvencija ir manau, kad galėsime išsameu diskutuoti po to, kai grįšime iš Ženevos. Tikiuosi, kad galėsime šį tekstą aptarti ir pagerinti per kitą komiteto posėdį. Ar komisijos atstovas norėtų pasisakyti? Prašau kalbėti ne apie teksto kokybę, bet galbūt e, pasiūlyti kokiu nors minčių apie konvencijos pasirašymą ir įsigaliojimą. Taip galiu pateikti bendro pabudžio informacijos apie kontekstą, jeigu norite. Taigi, naudodamasi progą, norėčiau dar kartą pabrėžti, mm, kiek daug dėmesio mes skiriame e, pasirinktam teisėmis grindžiamam uh, metodui. Komisija yra pasirengusi paleng... ir palengvinti valstybių narių darbą, ratifikuojant konvencijas, kurios buvo pas... pasirašytos pastaraisiais metais. Mes taip pat aktyviai dalyvavome ir diskusijose dėl būsimų konvencijų komisija. E stengiasi koordinuoti valstybių narių darbą 2010 metais, tai taip pat koordinuojame ir konsultaciją su suinteresuotus asmenimis prieš TDO konferenciją. Anksčiau atliktas darbas mums padeda analizuoti konvencijos projektą, atsižvelgiant į Europos teisyną. Mes stengiamės iš anksto įvardyti problemas e, dėl konvencijos nesuderinamumo su aky. Mes taip pat konsultuojame valstybės narės dėl e, susijusio aky turinio ir pobūdžio. Manau, kad svarbu akcentuoti, jog naujoje TDO konvencijoje bus e, dalykų, klausimų, kurie patenka į ES kompetenciją. Bet jūs žinote, kad daugelį sričių teisinė numatyti minimalų standartai. Tai reiškia, kad valstybės narės yra laisvos, e, ratifikuodamos tarptautinius sutarimus, numatyti griežtesnį apsaugos lygį. Daugelį TDO standartų taip pat numatytas minimumas. Taigi valstybės narės turi išlaikyti es teisinę numatytus minimalius standartus. Tai svarbu pažymėti. Mm, per TDO konferenciją. Komisija ir toliau aktyviai atliks koordinavimo vaidmenį, stengsime padėti valstybių narių ekspertams bendradarbiauti, mes palaikome ryšius su valstybėmis narėmis ir taip pat su ekonominių socialinių reikalų komiteto pranešėjų. Dabar šiek tiek apie turinį. Užimtumo prasme komisija žinoma remia e, tai, kad būtų padidintas tokio namudinio darbo matomumas, e, turint galvoje demografinius pokyčius ir didesnį moterų dalyvavimą darbo rinkoje. Taigi e, apsauga yra būtina, kad būtų pagerintas tam tikrų profesijų įvaizdis. Komisija pripažįsta, kad namų pagalbininkai dirba pavojingomis sąlygomis, bet žinoma, ne visas namudinis darbas nėra pakankamai įvertinamas ir už jį nėra pakankamai mokama. Taigi, mes kalbame apie tam tikrų profesijų profilius, valstybės narės e, stengiasi mažinti kai kurių profesijų pavojingumą. Ir dabar noriu pateikti du praktinius pavyzdžius to, ką mes jau esame padarę. Vienas iš tų pavyzdžių yra eks, vykdomas eksperimentinis projektas, kurio paprašė Europos parlamentas ir kurį mes vykdome. Taigi, tą pavojingą darbą mes norime paversti tokiu darbu, kuriame yra paisomos teisės. To m, mm, projekto viena iš dalių yra atliekama studija, kuri mums turėtų geriau padėti suprasti, kas yra pavojingas darbas pačia plačiausia prasme. Ir taip pat norime, kad tokį darbą reglamentuotų darbo sutartis, kuriuose būtų numatytos teisės. Taip pat nagrinėjame valstybių narių atliekamus veiksmus, kurie padeda išsiaiškinti padeda numatyti nuostatas dėl pagrindinių teisių. Taip pat gilinamės į tuos sektorius, kuriuose dažniausiai pasitaiko pavojingų darbo sąlygų. Vykdome projektą susijusiu su Italija ir su ten dirbančiais migrantais. Jeigu jūs tai domina, mano kolegė galėtų pateikti daugiau informacijos. Taigi tiek būtų apie bendrą kontekstą, jeigu turite konkretesnių klausimų apie procedūras ar turinį, tai turiu kolegę, kuri yra šios ryties specialistė. Puiku. Esu tikra, kad turėsime galimybę sugrįžti prie šio klausimo. Po to, žinoma, kai sugrįšime į Ženevas. Mes ten būsime pirmadienį ir antradienį, o 23 kovo yra terminas pateikti pakeitimus. Prašom juos pateikinėti tik tai angliškai. Aš manau, kad galėsite tuos pakeitimus suformuluotis skrisdami atgal. E, taigi, mes ketiname komitete juos aptarti balandžio 13, priimti 14 balandžio, plenarinėme posėdyje gegužės mėnesį. Šiuo posėdį baigsime. Gero vakaro visiems. Aha, Ja, ja, ja. Oui, oui, oui. Ja, dat was dit. Ja, nieuws van. Uh,